Bene, buonasera a tutti, siamo già in ritardo. Se... Labadiena visiems, jau vėluojame septynias minutės, o šiandien mūsų laukia dar labai daug darbo. Taigi, dabar turėtumėm svarstyti bendrąją rinkos strategiją. Mūsų pranešėja yra Lara Komi. Ir aš iš karto ir norėčiau suteikti jai žodį, paskui pasisakys šešėliniai pranešėjai ir visi kiti norintys. Norėčiau pasveikinti 20 jaunų studentų, kurie pas mus atvyko iš Kroatijos, Lenkijos, Slovakijos ir Italijos. Jie sėdi šioje salėje. Labą dieną jums. Ir taip pat 15 stažuotojų iš generalinio e, vertimo raštų direktorato, kurie taip pat sėdi salėje. Labą dieną ir jums. Ir dabar iš karto stikiu žodį pranešėjai komi. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad ir mūsų studentai gali pasiklausyti šios diskusijos apie bendrąją rinkos strategiją. Man atrodo, kad iš tikrųjų puikiai padirbėjome, nes buvo pateikta daug kompromisų, iš viso 23 kompromisai. Ir e, tai e, reiškia, kad pavyko e, rasti susitarimą dėl įvairių klausimų esu įsitikinusi, kad e, bendroji rinka turėtų padėti aukti ES ekonomikai, taip pat įveikti kylančius iššūkius. E, apie tai kalbama šiame pranešime. Dabar nekomentuosiu plačiai visų kompromisų, nes visi turite tekstą. Tiesiog norėčiau patikslinti, kad pavyko susitarti su EKR frakcija dėl PVM klausimo. Per, jiems tai yra e, labai svarbus klausimas ir manau, kad kompromisas dėl pridėtinės vertės mokesčių buvo rastas. Manau, kad čia kryptim ir galėtumėm eiti. Taip pat e, sustarėme dėl supaprastinimo procedūrų e, Tai svarbu MVI, o taip pat užtikrinant ir vartotojų teisų apsaugą. Sustarėme ir dėl kilmės vietos nuorodos, vadinamoje made in. Dar vienas svarbus dalykas tai yra e, Europiniai viešiai konkursai dėl inovacijų. Ir e, ieškojame bendrų apibrieščių tam, kad visiems būtų aišku, kas yra e, įmonė startuolė arba maža bei vidutinė įmonė. Tai svarbu, norint apibriežti, kas gali dalyvauti viešuosiuose konkursuose. Toliau e, dėl skaitmeninės bendros rinkos, aš manau, kad čia buvo rastas kompromisas ir jie tikrai, e, visi tie kompromisai atneš puikių rezultatų. Balsuojame beje bus rytoj. Ir aišku, jeigu turite kokiu nors klausimu, tai į mane kreipkitės. Dėkoju. Ačiū pranešėjai, ačiū ir už tai, kaip pristatėte šią nuomonę. Aš dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, SND frakcija. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Larai šešėlinių pranešėjų vardų už bendradarbiavimą, rengiant tokią strateginį pranešimą. Darbo atmosfera buvo labai nuoširdi. Daug frakcijų turėjo skirtingas nuomonės, tačiau įstengėme parengti tokį pranešimą, kuris gali būti naudingas daugeliui frakcijų ir apskritai bendrai rinkai. Dėl kompromisinių pakeitimų jie yra patvirtinti kaip paketas ir manau, kad visiems bus pritarta, jie viską priepintys. Na, gal ne, ne visų šimtų procentų kalbu iš socialistų frakcijos pozicijos. Džiaugiuosi, kad pasiekėme pusiausvyrą ir kad rytoj galėsime tai patvirtinti. Laiko turėjome labai nedaug, negalėjome aptarti šių klausimų tiek, kiek norėjusi, tačiau prisitaikėme prie reikalavimų. Reikėtų pabrėžti, kad Nepaisant to, kad daug mūsų pasiūlymų dėl pakeitimo buvo įtraukta į kompromisinius pasiūlymus į kompromisinius pakeitimus. Vis dar yra socialistų frakcijai svarbių klausimų, kurie nebuvo įtraukti. Tai yra geresnis reglamentavimas, paslaugų direktyva, paslaugų pasas, mažmeninė priekyba ir socialinė ekonomika. Šie klausimai nebuvo įtraukti, tačiau esu įsitikinusi, kad tokia dvasia, kokia aptarėme šį pranešimą, pasiekime subalansuotą tekstą. Taigi laukiu balsavimo rytoj nes mano nuomonė dokumentas yra puikiai subalansuotas. Dėkoju. Toliau EKR frakcijos šešėlinis pranešėjas, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti pranešėjai už tikrai nemažą nuveiktą darbą, taip pat ir šešėlėm pranešėm už jų darbą ir puikų bendradarbiavimą. Aš manau, visos frakcijos puikiai bendradarbiavo Taigi mes savo pusės galime pritarti irgi galtiniam pranešimui. Negavome visko, ko norėjome, bet kompromisas tikrai geras ir apima turbūt visų frakcijų vienos ar kitus interesus. Taigi mes pasirengę jį palaikyti. Mūsų požiūrį, kai kurie labai geri pranešimo elementai, ypatingai susiję su dalymus ekonomika, e, to pripažinimas ir panašiai. Taip pat e, nauji ir e, netrūkstantis verslo modelį, vėlgi gali būti ateities ekonomikos elementas, kuris leis e, e, ateinčio amžiaus, trečio amžiaus, e, naujo amžiaus vartotojams pristaikyti ir užtikrins reikiamą augimą. Be abejo, mes turime peržiūrėti kai kurios reglamentus ir jų reikalavimus, kurie stabdo vystimus procesą. Kalbant apie bendros rinkos vystimas, apskritai Tai yra be abejo būtina ties raidos prielaida ir ypatingai e, svarbu, kad e, tiek stambusis, tiek ir smulkusis verslas ten rastų savo vietą. Kadangi man atrodo, kad dabar e, smulkiam verslui e, viena bendra rinka veikia iš tikrųjų ne taip, kaip stambiajam bizniui. E, kai kada mažajam verslui iškyla tokių kliučių, e, kurių nesutinka didysis verslas ir dėl to kai kada pasigirsta teiginių, kad ES veikia tik tai stambus verslo interesams. Taigi labai svarbu, kad galtinėme sutarimų pakete ir būtų pripažinstami smulkio verslo interesai. Aš manau, kad šiuo požiūriu mes irgi gerai sutarėme. Ir akivaizdu, kad reikia problemą spręsti. E, vėlgi, be abejo, neužkartant kelio Tai, tai yra užkertant kelią e, valstybėm narėm išsisukti iš e, to reikalavimo. Taip pat trumpai paminėsiu keletą dalykų, kur mes negalime vis tik tai pritarti, kadangi nors, kaip sakiau, mes esam pasirengę galutinį projektą palaikyti, tačiau dėl tam tikrų kompromisų mes nebalsuosime už. Tai pirmiausia, dėl rinkos priežiūros paketo mes be abejo palaikome paketo bendrą ambiciją, tačiau negalime e, pritarti privalomai kilmės šalies nuorodai galima e, taip nustatyti daugelio produktų kilmės šalį, tačiau kai kalbame apie tam tikrus sudėtingus produktus, kur komponentai yra iš įvairių skirtingų valstybių, iš tikrųjų atsekti tai gali būti beveik neįmanoma. Ir man atrodo, kad pirmiausiai labai svarbu būtų išsiaiškinti, kuo, ko tikrai siekiama šituo, kadangi tikrai kažkokiu tai rinkos sutrikimų tuo mes turbūt neįspręsime. Taip pat dėl um, E, etikečių e, išplatinimo, kadangi vėlgi vartotojas turbūt gali e, be abejo ir taip susirasti reikiamą informaciją etiketėse, tačiau, kaip jau sakiau, bendras kilmės šalies reikalavimas turbūt yra beprasmiškas. Na ir taip pat dar pasikartosiu, kad mes negalime pritarti minčiai žemės ūkio geografiniam nuorodom, kad jos būtų pra, tarsi pratesos išplėstos ir apimtų taip pat ir ne, ne žemės ūkio produktus. E, žemės ūkio produktus dažnai tvarto, tvarko gamintojų organizacijos, ir, tačiau jeigu kalbėsime e, apie tokį valdymą, tai iš tikrųjų gali būti didžiuliai apribojimai ir mes nematome jokių pliusų, jokių pranašumų dėl to, kad toks ta, tokia geografinė norda būtų pratesta e, kitoms prekiams. Aš pažiūrėjau, nesuvokiu, kodėl tam tikras automobilis, tarkim, galėtų būti gaminamas būtent tame mieste, o ne kitame. Aš suprantu, kad šampanas galbūt yra susijęs su geografinė vietovė, nes ten yra dirbožėme tam tikros savybės, klimatas ir panašiai. Bet jeigu pasinersime į nežemės ūkio produktų sritį, tai jau ko gero bus visiškai kitas sritis. Tai čia jau pranešė, žino, mūsų pozicija, mes nepalaikysime šio kompromiso, tačiau nepritarsime uh, tačiau pritarsime bendrajam e, sustarimui. Taigi, e, kaip jau sakiau, iš principo mes balsuosime palankiai. Labai ačiū um, kolegai. Toliau Alda frakcijos e, šešėlinis pranešėjas. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai už konstruktyvų darbą. Iš tikrųjų, sakyčiau, kad bendrai paėmus tai puikia nuomonė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir e, ypatingai už tai, kad į kompromisus traukėte daugelį aldę pateiktų pakeitimų. Tačiau mes tebe turime tam tikrų problemų su 9, 15, 19, 22, atrodo, e, kompromisu, kur EC ir EPP iš tikrųjų e, irgi turėjo problemų. E, 21, 22 ir 19 pakeitimai ypatingai problemiški. Aš manau, kad jūs reikėtų keisti taip pat dėl geoblokavimo. E, man atrodo, kad čia nuosta per daug silpna. Alda negali e, taip pat pritarti neįgiamos formuluotės dėl mm, dalymus pagristos ekonomikos. Taip pat tam tikrų nuostatų, kur kalbama apie apmokesnimą, sitis ir panašiai, dalymus pagristo ekonomikoje. Taip pat Aldė nepritarė e, reikalavimų dėl e, ženklinimo. Mes manome, kad komisija apskritai turėtų peržiūrėti e, apskritai visą ženklimo sistemą ir turėtų iš naujo įvertinti, kurie ženklimo reikalavimai yra būtini tikrai toliau, kad vartotojai galėtų sėkmingai naudotis tais produktais. Aš esu įstikinęs, kad 22 kompromisinis e, pakeitimas nėra pakankamai ambicingas. Ačiū. Grazie. E, vedu... Labai ačiū. Nematau, kas nieko išgūja e frakcijos. E, žalieji. Gal iš žaliųjų frakcijos kas nors norėtų pasisakyti. Labai ačiū. Kalbėsiu Teorida vardu, kuris atsovė mūsų frakcija. Noriu padėkoti pranešiai e, už tai, kad buvo atsižvelgta į mūsų mm, nuogastavimus dėl e, vadinamą crowdfundingo arba kolektyvinio finansavimo, e, dalymus progresos ekonomikos ir mm, atviros licenzijos modelių. E, taip, čia mes viską vertiname labai pozityviai, tačiau tam tikri nuogastavimai iš mūsų pusės vis tik tai liko dėl geoblokavimo. E, irgi manome, kad e, nepakanka ambicijų, o dėl E, susitarimo, e, e, kur kalbama, kad reikėtų ambicingesnių ir labiau tikslingų pastangų orientuotų į geoblokavimą, tam, kad mažus nes įmonės galėtų, ne, ne, nebūtų priversos apskritai visose srityse laikyti šių reikalavimų. Taip pat e, dėl informacijos vartotojams apie prekes, e, taip, tai yra tvarkoje, tačiau tai netolygu tam pačiam, kad kompanijos turi visą tai padaryti. E, taip pat licencijavimo tvarka, su kuria mūsų frakcija negali sutikti, ir SPCI gaminimo problemos klausimo mes norime pasakyti, kad mūsų frakcijai tai yra aktualu kadangi mes galvojame, kad tai būtų galima skatinti generinių ir e, biologiškai panašių medikamentų gamybą. E, e, net ne viena frakcija pateikė tam tikrų pakeitimų šis ir tai mes vis dėlto tikimės, kad šiuo klausimu dar įmanoma pozityviai sutarti. 290, 210 pakeitimai yra panašus. Čia kalbama, kad e, e, galima būtų taikyti speciai režimą e, apsaugotoms rinkoms ir ko gero e, čia dar galima būtų pabandyti susitarti. Dėkoju. Daliau FDD Marko Džiulio, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai puikų darbą. Iš tikrųjų, Tekstas e, yra tikrai neblogas, bet mums jį pavyko dar labiau praturtinti, teikiant pakeitimus. Noriu pažymėti dar vieną svarbų faktą. Svarbu, kad būtų atsižvelgta į piliečius, tiek į vartotojus, tiek ir į darbuotojus, kurie turi būti apsaugoti. Taip pat būtina um, paminėti, kad bendroje rinkoje turėtų būti sukurtos sąlygos palankios MVI augimui. Noriu taip pat pasakyti, kad mus tenkina požiūris dėl pasidalijamosios ekonomikos, sharing economy. Labai svarbu apsaugoti jau veikiančių įmonių interesus. Taip pat reikia paprašyti teisės aktų kūrėjų sukurti tokias normas, kurios atitiktų e, sektorių plėtros tempus. E, tos normos, standartai taip pat turėtų būti ir gana lankstus, tam, kad būtų galima atsižvelgti ir į naujas galimybės darbo rinkoje. Nes, pažiūrėjau, šiandien dar ne visai aišku, kokios jos galėtų būti ateityje. Mes džiaugiamės tuo, kad pranešime e, raginama apsaugoti ne žemės ūkio produktų geografinės nuorodas. Ši sistema visiškai neprieštarauja laisvam prekių judėjimai. Atvirkščiai, ji leidžia e, pagaminti daugiau puikių, puikios kokybės produktų mūsų žemynė. Taip pat pritarėme e, e, raginimui skirtam komisijai. Tai yra raginama, raginimas dėl produktų ženklinimo. E, Etiketės turėtų būti tokios, kad vartotojas gautų kiek manoma daugiau informacijos tam, kad jis galėtų tinkamai pasirinkti jam reikalingus produktus. Toliau dėl E, vaistų gamybos, nepavyko susitarti dėl vaistų nepasibaigusių patentų galiojimo e, laikotarpį gamybos. E, mes pateikėme pakeitimų dėl vaistų gamybos ir tikiuosi, kad jiems bus pritarta. Aišku, svarbu, kad būtų apsaugoti patentų savininkai. Bet taip pat svarbu, kad vaistai būtų gaminami ir ES, o ne trečiosiose šalise. Taigi siūlytumėm pritarti tokiems pakeitimams. Ačiū. Nematau, kad kas nors atstovautų ENF frakciją. Tai dabar suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams. Visų pirma, kolega Švab. Ačiū, pirmininkė aš. Visų pirma, kuo nuoširdžiausiai norėčiau padėkoti e, mūsų kolegijai iš Italijos, Larai Komi, už puikų darbą. E, šis pranešimas aiškiai nurodo, kad Europos parlamentas mano, kad reikėtų geriau įgyvendinti jų egzistuojančius teisės aktus. Mes remiame komisijos pastangą šioje srityje. Komisija nori sukurti vienodą rinką visiems e, piliečiams, ar jie būtų iš ES rytų ar iš ES vakarų. Šiame pranešime yra įvardintos įvairios politikos rytis. Tai beje atsispindi ir kompromisuose. Kolegos iš žaliųjų frakcijos sakė, kad jiems yra e, svarbus dalykas generiniai vaistai. Taip, bet aš manau, kad tai vis dėlto yra aplinkos ir sveikatos reikalų komiteto kompetencija. Ir e, kolega, kolegos minėjo ir kilmės šalies E, klausimą. EPP e frakcija šiuo metu dėl to vyksta kritiškos diskusijos. Mums svarbu, kad balsų dauguma būtų pritarta šiam pranešimui, e, nes pritardami kolegos komi pranešimui mes duosime aišku signalą ir Europos komisijai. Baigdamas noriu padėkoti visiems, kurie pateikė pakeitimus. Ačiū.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 jisai prisidėjo prie to, kad e, buvo sulaukta pritarimo mažų įmonių e, darbo grupėje ir e, to dėka mes galėjome atspindėti iš tikrųjų MVI interesus. Taigi norėjau tai ir akcentuoti. Aš tikrai džiaugiuosi, kad 20 mano pateiktų pakeitimų buvo įtraukti kompromisus, tačiau 8 iš jų nebuvo įtraukti. Tačiau Visi pakeitimai buvo skirti sustiprinti MOI pozicijas. Aš apie tai norėjau kalbėti. Taigi labai tikiuosi, kad naujasis pranešimas šiek tiek prisidės prie, prie lygesnių sąlygų sukūrimo MVI e, bendroje rinkoje. Ir noriu atsakyti į anksčiau kalbėjusio komentarą, kad ne tik tai šampanas priklauso nuo kilmės nuorodų, tačiau yra ir kitų objektų, pavyzdžiui, keramikos dirbiniai, kurie gali būti taip pagaminti būtent e, tam tikrame regione, kadangi ten tik tai randamas ypatingas molis, kuris naudojamas tiems gaminiams ir panašiai. Taigi mes tokiam dalykam pritarėme ir norime palaikyti MBA interesus kaip galima plačiau. Labai ačiū, nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti, taigi prieš suteikdamas e, žodį pranešėjai, aš jai norėčiau padėkoti už visą nuveiktą darbą. Iš tikrųjų, manau, kad e, parengtas dokumentas yra gerai subalansuotas, tą patį pasakyčiau ir apie kompromisus. Tikiuosi, kad balsavimo metu jūs tikrai paremsite šį pranešimą Manau, kad e, tikrai geras pranešimas, ten e, puikiai nagrinėjamos įvairias temas. E, pavyzdžiui, dėl geografinių nuorodų ir kilmės šalies nuorodų. Uh, Visiškai neseniai parlamentas dėl to ir balsavo ir buvo išreikštas pritarimas šiems klausimams. Na, o rytoj balsuosime dėl šio pranešimo ir jo pakeitimų. Suteikiu žodį pranešėjai tam, kad jis sureaguotų. Taip, ačiū pirmininkė, noriu šitą patikslinti. Visų pirma, dėl vaistų. Kaip jau buvo nekarta sakyta, Aš ne, nenorėjau gilintis į šią temą, nes dabar yra rengiamas poveikio vertinimas. Uh, E, būtent dėl generinių vaistų tą e, poveikio vertinimą atlieka komisija. Kai gausime tekstą, viskas bus aiškiau, bus aiškiau, ko nori vartotojai, ko nori įmonės. Na, o tuo tarpu, kol dar rengiamas poveikio vertinimas, mes manome, kad reikia stiprinti patentų sistemą, nes ši patentų sistema dar netinkamai veikia visose valstybėse narėse, skiriasi patento saugojimo laikotarpis. Toliau dėl kilmės šalies nuorodų. Aš septynerius metus jau čia dirbu ir pripratau prie nuolat vykstančių diskusijų šią temą. Noriu pasakyti, kad buvo atliktas poveikio vertinimas ir ten buvo kalbėta apie kilmės vietos e, nuorodos svarbą vartotojams. E, mes e, per pastaruosius metus uh, Manėme, kad e, kilmės e, šalies nuorodos e, yra naudingesnės įmonėms, bet pasikonsultavę su vartotojams supratome, kad ir vartotojams tai yra svarbu. Mes nenorime dar labiau fragmentuoti, suskaldyti vidaus rinkos, bet vis dėlto uh, mes turime saugoti vartotojus vidaus rinkoje. Tai atspindi ir mūsų komiteto pavadinimas. Tai nematau nieko blogo pasakyti, kad produktas pagamintas vienoje, o ne kitoje šalyje. Vartotojai turi e, laisvę pasirinkti, ką jie nori pirkti, kaip išleisti savo pinigus. Labai ačiū visiems. Balsavimas vyks rytoj ir aš tikiuosi, kad E, tikrai didžiąją balsų daugumą patar, e, paremsite e, šį pranešimą. Ir tuo pačiu, tuo pačiu mes paraginsime komisiją greičiau pateikti savo pasiūlymus. Ačiū. Pranešėjai, dabar galime eiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra pranešimas dėl pašto paslaugų direktyvos taikymo. Pranešėja Liusi Anderson, ją iš karto sutikiu žodį, prašom. Labai ačiū ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų darbas dar labai įdomus, kaip ir pats pranešimas bus labai įdomus. Noriu padėkoti šešėlinį pranešimą už puikų dalyvavimą. Taip pat ir e, vienos skaitinės e, rinkos darbo grupė, kuri vakar irgi daug prisidėjo, kalbėdama apie e, siuntų sektorių ir kitus klausimus. Noriu visiems padėkoti E, kas prisidėjo teikdami pakeitimus. Mes gavome 503 iš įvairių politinių frakcijų, e, tai yra svarbu iš tikrųjų. E, Tuose pakeitimuose nuskambėjo ne vienas svarbus klausimas ir tai leis mums parengti dar geresnę, dar išsamesnę nuomonę. Mes pasitengėme, kaip galima į daugiau iš tų kompromisų e, atsižvelgti e, ir įtraukti visus siūlomus pakeitimus tvarkingai. Vienas iš klausimų būtų, pavyzdžiui, tai kad valstybės narės turėtų galėti pasinaudoti e, direktyva, direktyvos formuluotė turi būti pakankamai lanksti ir labai svarbu taip pat užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai įgyventų direktyvą. Tai nuskambėjo ne viename pakeitime. Ilgalaikės e, universalių paslaugų tvarumas priklauso nuo to, kaip valstybės narės e, tam tikrų mastų pajėgsis žvelgti į skirtumus. E, taigi tiksliai formuluotė, aš manau, dar bus pateikta, tačiau visi daugiau mažiau e, pateikė įdomių pakeitimų šią temą. Taip pat pakeitimai akcentavo siuntų pristatymo paslaugas ir pašto bei pas, e, siuntų sektorių tarpusavį sąsąją. Manau, kad ES turi sureaguoti į visaugančius poreikius būtent tarp valstybinių siuntų ir turi taikyti priemonės, e, kad būtų užtikrintas skaidrumas, patikimumas e, ir patikimumas tiek verslui, tiek vartotojams. Taip pat buvo išplėsta nuoroda į žalos lyginimo savoką ir mm, nuskambėjo ne vienas nuogastavimas, kad ADO direktyva ne visose valstybės narėse buvo perkelta iki galo, mm, siekiant užtikrinti kokybišką ir veiksmingą sutų pristatymą. Uh, E, taip pat reikiamas darbo jėgų, e, reikiamų darbo jėgų klausimas buvo akcentuotas. E, taigi buvo raginama plėtoti švietimo, apmokymo veiklą ir užtikrinti bendrą aukštą paslaugų kokybę. Taip pat buvo tam tikrų pasiūlymų dėl to, kad bus sukurtos lygios žaidimo sąlygos ir neužkirtamas kelias naujoms operatoriams įžengti į rinką. Na ir e, tik tai vakar išplatinome pirmą kompromisinių pasiūlymų redakciją. Turėjom šiandieną labai konstruktyvų sutikimą su šelniais pranešėjais, taigi toliau tobulinsime e, tuos kompromisinius e, pakeitimus, e, tikėdamėsi, kad dar atsiras vienas kitas papildomas. Ir noriu dar kartą padėkoti visiems už bendradarbiavimą, tai labai svarbus sektorius, kur komitetas be abejo turėtų įnešti savo indėlį. Anderson. Labai ačiū pranešėjai Anderson. Toliau šešėliniai pranešėjai. Roza Tun, EPP frakcijos vardu. Thank you very much. Labai ačiū. Labai ačiū Lusi už visą atliktą darbą. Iš tikrųjų, klausimas yra labai svarbus, kadangi pašto ir pristatymo paslaugos, kaip žinote, e, labai prisideda prie mūsų bendros vienos rinkos e, sėkmingo veikimo įskaitant taip pat ir skaitmenijos aspektą. Taigi mes iš tikrųjų turime visi pilnai įsitraukti į tai, kad užtikrintumėm sklandų veikimą. E, aš skaičiau e, Liusy parengtą nuomonės projektą, mes keletą kartų pasikalbėjome. Projektas yra tikrai puikus, tai geras atspirties taškas diskusijoms. Ir dabar aš uh, e, selkčiau dėmesį iš tai, kokius dalykus, kaip mes ir aptarėme Pirmiausia, turėtumėm įvertinti direktyvos tikslus, tokius kaip pavyzdžiui siekis sukurti e, vidaus rinką pašto paslaugų srityje. Ar tai jau yra pakankamai gyventa? Man kol kas netrodo, kad lygis yra patenkinamas. Kaip jūs žinote, mes turime 28 skirtingas rinkas veikiančias ES teritorijoje. Ir komisijos darbo dokumentas kur kalbam apie universalią paslaugų um, prievalę e, ir kuri buvo labai nevienodai traktuojama įvairiose valstybės narise, kol kas dar neįnešė reikiamą aiškumo į šį sektorių. Tačiau yra vienas bendras dalykas visose šiuose 28 skirtingose rinkose. Visi mano arba visi šitie operatoriai, sakim taip, masto būtent savo valstybės rėmuose, savo valstybės ribose ir Reikia pripažinti, kad e, tokių paslaugų veikla negali sustoti valstybės sieną. Valstybės sienos neturi šiais laikais tapti kliūtimi arba sukurti kažkokių papildomų kaštų ar išlaidų. Kitas dalykas yra perkelimas. Komisija tikrai skiria daug laiko valstybėm narėm, kad direktyva būtų tinkamai perkelta. Jis laukia kantriai beveik porą metų po numatyto direktyvoje galtinio termino prieš paskelbdama savo pranešimą. Ir dėja, atrodo, kad kol kas dar iš tikrųjų perkelimas nėra toks intensyvus, kaip norėtųsi. Kiek aš žinau, prasidėjo dvi pažeidimų bylos, kurias pradėjo komisija. Tačiau labiau įsigilinus apskritai į perkelimo procesus valstybės narėse, e, paaiškėjo, kad e, dažnai direktyva nėra tinkamai perkelta. Kyla problemų su PVM, su struktūriniu E, reguliacinių funkcijų atskirimu nuo e, nusavybės funkcijų arba kontrolės funkcijų. Ir apskritai e, lieka daugybė kliučių alternatyviam operatoriam veikti arba įžengti į rinką, kaip jau buvo paminėta. Ir mes be abejo visi turbūt turėtumėm tam skirti desnį dėmesį. Pradėdami nuo prieigos prie infrastruktūros, galimybę pasinaudoti infrastruktūrą ir baigiant uh, E, specifiniais reikalavimais, kurie e, skirti e, apsaugoti dabar jau veikiančius operatorius. Iš komisijos dokumento matyti, kad 11 valstybių narių taiko keletą leidimų išdavimo nuostatų, kurios dubliuoja kitų teisės aktų reikalavimus. Ir vėlgi nenoriu daug kalbėti čia apie perkelimą, E, tačiau pateiksiu šio klausimu keletą pakeitimų. Na ir dar vienas dalykas. Mano nuomonė. Mes esame komitetas, kuris visą laiką kalba apie skaitmeninę bendrą rinką. Ir turėtumėm žvelgti iš ilgalaikės perspektyvos, kas, kas vyks siuntų pristatymo srityje. Mes matome, kad e, šios rinkos neefektyvumas e, sukelia tokią patį, kad e, stambiosios e, internetinės prekybos bendrovės toj pačios imsis taip pat ir pristatymo paslaugų. Taip jau yra su Amazon, e, kuri kūrė stambų transeuropinį tinklą. E, ir vėlgi, nes, nesakau, kad aš tai vertinu kaip grėsmę, tačiau tikrai daug labiau norėčiau, kad mes daugiau pagalvotumėm, kaip pašto rinką e, paversti efektyvesnė. Norėčiau pakalbėti apie keletą teisėkoros režimų, e, kurie reglamentuoja pašto pristatymo operacijas, e, kas leistų paštui geriau pristaikyti rinkoje, ar taip dabar yra. Kai kalbame apie vartotoją, vėlgi vartotojas ko gero šiuo atveju nėra labiau apsaugotas e, gaudamas pašto siuntą, e, lyginant su kitais, e, kitomis siuntų pristatymo tarnybomis. Bent jau man taip atrodo. Taigi turbūt turėtume ieškoti galbūt radikaliai naujų sprendimų. Nežinau, ar vakar kas nors dalyvavo darbo grupėje, kada nuskambėjo pasiūlymas dėl tam tikros prievolės suteikti prieigą. Uh, Tačiau aš manau, kad šią idėją galima būtų aptarti ir plėtoti. Aš manau, kad turėtumėm drąsiai žvelgti į naujas idėjas. Galbūt galima, kad netgi pagalvoti, kad tai yra nesavotiškos, e, disruptyvios, e, radikaliai keičiančios kažką tai idėjos, tačiau, ko gero, e, neturėtumėm ignoruoti, nes tikrai metas imtis ir gerinti šioje rinkoje susikloščią padėtį. Man dabar atrodo, kad jinai labai pasenusi. Labai ačiū kolegijai Tun. Toliau EKR frakcijos vardu šešėlinis pranešėjas. Žydau padžinkau. Pane pirmininkė. Kolegos, noriu padėkoti pirmiausiai pranešėjai Liusi Anderson ir taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie draugės su jie dirba prie šio projektą. Be abejo, aš e, irgi peržiūrėjau parengtus kompromisus ir noriu padėkoti už tai, kad mano pateikti pakeitimai irgi buvo įtraukti į kompromisinius pasiūlymus. Ypatingai tie, kurie buvo susiję su pašlo paslaugų kokybė ir tarpvalstybinėmis paslaugomis. Neturiu daugiau kitų specifinių pastabų, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tą faktą, kad komisija paragino sukurti geras darbo sąlygas e, pašto paslaugų tarnybų darbuotojams. E, ir aš bijau, kad komisija galbūt čia jau žengia per toli ir kišasi į valstybių narių kompetenciją. Aš manau, kad valstybės narės turėtų būti atsakingos už tokius klausimus, o ne komisija. Aš žinau, kad e, daugiau e, dar arba ir toliau bus dar dirbama su šią nuomonę. Ir tikiuosi, kad e, bus pasiektas kompromisas taip pat ir dėl šios problemos, kur aš tik iškėliau. Ačiū, panašiosek, Alde, Vakagol. Ačiū pirmininkė. Išaldę frakcijos taip pat norėčiau padėkoti pranešiai už kol kas tikrai gražų, sklandžiai vykstantį darbą. Per du posėdžius, kuriuose man teko dalyvauti, iš tikrųjų buvo parodyta daug geros valios ir mes laikėmės bendradarbiavimo dvasios. Manau, kad e, teisinga būtų turbūt pripažinti, kad šiuo atveju bent jau ALDE frakcija iš tikrųjų laikosi labai panašios pozicijos kaip ir EPP. Nuskambėjo jau ponės Tun išmintingi žodžiai ir manau, kad iš tikrųjų reikėtų didžiulį dėmesį skirti būtent šios rinkos funkcionavimui ar nesklandumams e, tam tikrose valstybėse narėse ir turime šiuo pranešimu pasiūsti aišku signalą komisijai o taip pat ir visiems kitiem valstybėm narėm, pavyzdžiui, kad mes norime, jog šitą rinką veiktų sklandžiau. E, dar vienas Ponios Tun pastebėjimas buvo, kad galbūt vertėtų pristatyti dar papildomai vieną kitą e, pakeitimą susijusiu su šios rinkos ateitimi, kadangi, pažiūrėjau, nesnei man teko su užimtumo komiteto delegacija lankytis JAV Mes žiūrėjome į Amazon ir kitų kompanijų darbą. Ir be abejo, esame įvairių nuomonių, įvairių vertinimų, e, ypatingai jeigu vertame iš darbuotojų pozicijų. Tačiau e, vienas dalykas akivaizdus, kad tai yra ateitis. Ir mes turime be abejo apie tai galvoti, kada norime reformuoti savo pašto tarnybas. Galbūt e, lankščiau ir vėliau mm, ir mūsų dokumentai turės atspindėti šios ateities nuostatas. Na ir man iš tikrųjų mm, kėlė dabar minčių, kad e, pakeitimuose turbūt vertėtų pakalbėti daugiau apie rinkos ateitį. Nenoriu dabar gaišinti jūsų ir tęsti šių diskusijų, aš tiesiog noriu pasakyti, kad iš tikrųjų čia esame labai e, panašios nuomonės kaip ir PP. E, e Mes manome, kad viską reikėtų vertinti iš rinkos pozicijos. E, ir be abejo, pranešė iš tikrųjų šiuo atveju parodė gerą valią, todėl tikiuosi, kad bendrai pranešimas bus aukštos geros kokybės. Labai ačiū kolegai Lockhart. Yra e, ir kitų šešėlinių pranešėjų, bet e, jie netvyko į šį posėdį, jų nėra salėje. Tai aš norėčiau pastirauti Liusi, Ar ji norėtų sureaguoti tai, kas buvo pasakyta, jeigu tai prašom? Ačiū už pastabas, kurios papildė jau vykusią diskusiją. Manau, kad labai teisingai pasakėte, kad skaitmeninis aspektas turi būti atspindėtas ir tai turi būti mūsų pranešimo dalimi. Dėl tikslų ir dėl perkelimo galime pabandyti restruktūrizuoti esamus kompromisus ir atspindėti taip. Visi susitarėme, kad mes daug dirbame šalies viduje ir per mažai su užsieniom šalimis. Taigi tai yra kritikuotinas dalykas. Ačiū už visas pastabas, puikiai pastaba dėl ilgalaikės perspektyvos ir dėl galimybės naudotis įpareigojimu. Kolegos iš AKR taip pat pateikė naudingų pasilimų. Ačiū. Darbo jėgos klausimas visuomet išlieka keblus, bet manau, kad sprendimą rasime su kurio pagalba galėsime pabrėžti atsakomybę. Aldis frakcijos atstovas teisingai paminėjo apie rinką ir tai, kaip geriau galėtų veikti rinka, kaip visiems e, pranešti apie tai, kai dėl JAV yra Amazon. Suprantama, mes negalime ignoruoti to, kaip viskas vyksta, tačiau viskas turi būti padaryta tvarkingai ir garbingai, nes e, tai atitiktų visų interesus. Mes, niek, mes neignoruojame naujos raidos, tačiau viską reikia daryti tinkamai. Labai ačiū, kolegija Anderson. Norėčiau sužinoti, ar Europos komisija turi ką pridurti, jeigu tai prašom. Thank you, Mr. Chan. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiamės galėdami dalyvauti šioje diskusijoje. Puiku, kad parlamentas domisi šiuo dokumentu, nes jis yra labai svarbus ir pliečiams, ir įmonėms. Keletas pastabų Liusiai kalbėjo apie tinkamą gyvendinimą, pritarėme, kalbama apie ilgalaikį tvarumą, tikrai taip, kalbama apie siuntas, tam irgi pritarėme. Taigi labai teisingai nustatyti patys svarbiausi dalykai. Buvo užduotas klausimas dėl tikslų direktyvos. Kokiu tikslu siekiama su šia direktyva? Atsakymas būtų bendroji rinka, bet e, šiek tiek norėtųsi suabejoti tuo. Anksčiau buvo du tikslai. Vienas padidinti sistemos efektyvumą, sistemos kokybę, piliečiams teikiamų paslaugų kokybę, susitelkimą į klientus ir pelningumą, nes e, tuo metu, kai pradėjome renkti dokumentą, tik du operatoriai Europoje veikė pelningai. Antras tikslas buvo ISO, nes siekiame būti konkurencingais ir dėl to negali nukentėti visuotinės paslaugos. Norėčiau pasakyti, kad tikrai pasiekėme tą antrą tikslą USO tiekime. Konkurencija mažiau yra atspindėta. Ir kaip teisingai pastebėjote, perkelimas e, visuomet yra labai ambicingas tikslas ir ne visuomet lengva alternatyviems operatoriams įeiti į rinką. Ir kai buvo derimasi dėl trečios direktyvos, laiškų srautai didėjo, dabar šiek tiek mažėja, taigi rinka keičiasi. O trečias tikslas tuo metu buvo bendroji rinka, bet dėl laiškų tai nebuvo labai svarbus klausimas. Na, o šiandien visiškai pritarčiau Jums ir pasakyčiau, kad kai nagrinėjame dabarties poreikius, tai e, reikėtų paminėti labiau siuntinius nei laiškus, siuntas, kurios siunčiamos tarptautiniu mastu. Nes jeigu, kalbėt, jeigu anksčiau buvo problemų dėl geoblokavimo, tai dabar, norint kokybiškai ir už prieinamą kainą nusiųsti siuntą, tai neįmanoma to padaryti siunčiant siuntas į kitas šalis. Todėl mūsų tikslai uh, keičiantis rinkai šiek tiek pasikeitė taip pat. Dėl paties suderinimo, perkelimo, tai mes komisijoje manome, kad daug valstybių narių galbūt neparodė pakankamo entuzijazmo dėl rinkos atvėrimo. Tuo pačiu įgyvendinimas buvo sudėtingas, nes direktyva direktyvoje yra nurodyti svarbiausia principai, Ir mes turime palikti valstybėms narėms veikimo laisvės. Jeigu norime, kad tai veiktų, tai valstybės narės turi pritarti dėl tikslų. Mes komisijoje negalime priversti valstybių narių daryti to, ko jos nenori. Taigi viskas turi eiti koja kojon ir bendra rinka tai nėra tik Briuselyje, ji yra visur. Ir Kolega teigia, kad komisija užtikrina geras darbo sąlygas, e, kad per daug to siekiama, kad valstybės narės turėtų būti atsakingos už tai, o mes galėtume pasakyti, kad ir neketinome to daryti, tai yra valstybių narių kompetencija, kuri yra įtvirtinama. Uh, dokumente pačios valstybės narius priima sprendimus dėl sertifikatų, dėl įgaliojimų, darbo sąlygų. Taigi mes tikrai niekaip nesistengėme to reglamentuoti ar derinti. Ponas Lokegat minėjo tai, kad rinkos turi veikti greičiau. Ir pakeitimuose yra minimos darbuotojų teisės Kai nagrinėjame Danijos rinką, tai matome, kad ta rinka yra pati aiškiausia. Ir ne tik todėl, kad piliečiai daug naudojasi socialinę žiniasklaidą ir siunčia elektroninius paštus, kad įmonės gali teikti sąskaitas elektroniniu paštu. Ir kai E vyriausybė yra labiausiai pažengusi, tačiau Danijos paštas pristato maždaug 40 procentų e, lyginant su tuo skaičiumi, kuris buvo daug anksčiau. Taigi pereita nuo 100 procentų iki 40. -ties. kai mes visi kartu, komisija, parlamentas, taryba, turime galvoti apie ateitį, kas nutiks po penkerių metų. Turime galvoti, kokia bus teisinė, tai koks bus teisinis pagrindas. E, piliečiai, vartotojai, mokesčių mokėtojai, jiems turi būti užtikrinamos geriausios sąlygos. Pirmininkaujantis Niderlandai klausia valstybių narių, ar jos manydamos, remdamosi šiuo dokumentu, galėtų pasakyti, kad dabartinė sistema atitinka tikslą, ar ji yra pakankamai lanksti, ar jos mano, kad taip ir liks po ketverių, penkerių metų. O šiandien dauguma valstybių narių atsako, kad e, gali veikti lankščiai, bet beveik visos valstybės narės pritarė tam, kad po penkerių dešimties metų gali reikėti kitokio teisės akto. Taigi mums visiems tokie namų darbai lieka, ko reikės mums visiems piliečiams vėliau. So, believe... Manau, kad dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra tai yra keitimasis nuomonėmis dėl prospekto direktyvos. Pranešėjo nėra, bet mes turime tik kelias minutės šiuo klausimu. Aš e, pristatysiu dokumentą. Dėl kon komiteto, e, kon komitetui pateiktas prospektas ir tai yra atnaujinama direktyva. Per ankstesnę kadenciją aš buvau viena iš šešėlinių pranešėjų. Tuo klausimu esu įsitikinusi, kad kaip pranešėja, komitet, kaip komiteto pranešėja, Turiu pasakyti, kad vartotojų apsaugos klausimai e, turi būti patikslinti su vartotojais. Mes turėtume pagalvoti apie viską, kas turės didelį poveikį vartotojams. Taigi aš pateikiau 21 pakeitimą. Vienas yra dėl aiškesnių taisyklių, dėl prospekto santraukos, nes prospektas yra privalomas tik tuo met, kai vertybiniai popieriai yra siūlomi investuotojams, nes santraukos parengimas nėra nemokamas. skamba patraukliai, kad būtų nustatytos, nustatytos tam tikros ribos dėl rizikos veiksnių, tačiau tas režimas, e, kuris manytina galėtų tikti visiems atvejams, nėra pats tinkamiausias. Sakyčiau, kad užuot vadindami tai santrauką reikėtų vadinti žanginę santrauką, kad labiau atitiktų likusį prospekto tekstą, pateikiau pakeitimą dėl vertimo raštu, kad santrauka investuotojams būtų pateikta viena iš valstybės narės oficialių kalbų. Dar yra pakeitimas dėl E, rinkos atvėrimas ne mažmeniniams investuotojams. Mums reikia užtikrinti, kad šie investuotojai galėtų įsitraukti, reikėtų kalbėti apie obligacijų klausimą. Svarbu, kad mažos įmonės taip pat galėtų pasinaudoti įvairiomis kapitalo rūšimis. Reikėtų padaryti panaikinti išimtį obligacijoms iki 100 tūkstančių eurų vertės. Tuo pačiu reikėtų išlaikyti diferencijavimą, skirtumą tarp kvalifikuotų ir nekvalifikuotų investuotojų. Ekon pranešėje teigia, kad reikėtų sumažinti viršutinės ribas, pakelti apatinės, kad MVI galėtų lengviau pasinaudoti kapitalo rinkomis ir aš asmeniškai manau, kad tai būtų naudinga ir kad tai galėtų padėti mažesnėms įmonėms, kad jos galėtų naudotis rinkos šią rinką. Taip pat turėtume pritarti ekon pateiktiems pakeitimams bet dar reikėtų pasitikslinti šias nuostatas su vartotojų apsaugos komitetu. Dėl pono Debeker nuomonės komisija turi pasiūlymą dėl minimalių atskleidimo reikalavimų, kalbama apie 70 procentų emisijas Taigi, kai grįžtama į renką antrą kartą, tai jau nereikia renkti naujo viso prospekto. Dar yra pakeitimas dėl vartotojų apsaugos, dėl e, grupinio finansavimo. Reikėtų pagalvoti, kaip reikėtų apsaugoti vartotojus, nes tas kolektyvinis, grupinis finansavimas e, yra nepastovus klausimas, kuriama geroji patirtis, vartotojams suteikiama įvairi informacija ir reikia užtikrinti, kad mažmeniniai investuotojai žinotų, kokios yra rizikos, kokie yra įpareigojimai ir tuo klausimu reikia dar padirbėti. Todėl pateikiau pasiūlymą dėl pakeitimo dėl vartotojų apsaugos ir teisės aktų tuo klausimu dėl kolektyvinio finansavimo. Paska toliau. Labai ačiū, Viki. Aš visų pirma dėkoju pranešėjai už patiktus pasiūlymus. EPP e frakcija tokiems palys, e, pasiūlymams pritarė. Manau, kad jie turėtų būti paremti ir IMKO komitete. Visų pirma, tai yra pirmas pakeitimas dėl vartotojų apsaugos ir kolektyvinio e, finansavimo. Taip pat paminėčiau ir antro pakeitimo, kur kalbama apie 100 tūkstančių ribą. 3, 4, pakeitimai 345, ten kalbama apie e, reglamento taikymas ryties išimtis. Toliau smulkusis investuotojas apibrieštis, tai yra šeštas pakeitimas, mums problemų tai nekelia. Komisija e, siūlė apriboti prospektą šešiais puslapiais, kaip ir tu, Viki, sakėjai. Taip pat sakė apsiriboti rizikos faktoriais, bet man tai kelia problemų. Dėl um, nacionalinių šimčių susijusių iki e, 20 milijonų eurų. Man tai atrodo neprasminga. Aš nemanau, kad tokių šimčių reikėtų. E, kiekviena valstybė narėje emisijoms taikomos skirtingos ribos. Manau, kad čia reikėtų mažiau harmonizacijos ir didesnės įvairovės. Toliau dėl paties prašiausio scenarijaus, tai yra aštuntas pakeitimas. Nemanau, kad tai reikalinga. Kiekvienas emitentas gali subankrutuoti ir e, jo vertiminiai popieriai gali tapti beverčiais. Kiekvienas investuotojas e, tai supranta ir aš nemanau, kad e, tam reikia atitinkamos atskiros nuorodos. Toliau dėl prospekto santraukos ar įžanginės santraukos, nemanau, kad tai prasminga. Toliau dėl rizikos veiksnių. Kiek tikėtina, kad kažkas atsitiks, kad kažkoks tai neigiamas įvykis atsitiks. Kritiškai vertinu patiktą pasiūlymą, tie neigiami pokyčiai gali būti tikrai didžiuliai. Dėl vertimų. Um, ar santrauka turi būti verčiama ar ne, valstybės narės pačios tai turėtų spręsti ir apskritai, ar toks vertimas yra reikalingas. Juk kalbame apie patyrusius šioje srityje žmonės ir finansiniai dokumentai yra parengiami finansinėme pasaulyje labai įprastinėmis formuluotėmis. Jeigu tokį dokumentą e, reikėtų versti, tai neturėtų prasmės. E, specialistams to visai nereikia, tai tik sukeltų bereikalingų kaštų. Tai tokios būtų preliminarios pastabos. Aš ketinu pateikti keletą pakeitimų. Su nekantrumu laukiu būsimo šešėlinių pranešėjų sustikimo. Ačiū. Marija Grapinė. Pane Grapinė. Ačiū. Iš karto norėčiau Jums padėkoti kaip e, šio nuomonės projekto pranešėjai. Esu įsitikinusi, kad bendradarbiavimas bus puikus. Esu parengusi 20 pakeitimų, nes, kaip teigėti, reikia užtikrinti vartotojų apsaugą, perkant vertybinius popierius kapitalų rinkose. Džiaugiuosi, kad jums svarbu, kad naudotojams būtų suteikta informacija. Reikia kalbėti ir apie prieigą prie kapitalo rinkų, reikalingos konkurencinės sąlygos, biurokratijos sumažinimas. Todėl savo pakeitimuose nagrinėjau kai kuriuos aspektus, kurie mano nuomonė labai svarbus. Tai yra tam tikri terminai, Kai, o kai dėl dokumento, jo turinio ir informacijos, kuri turi būti pateikta vartotojams, siekiant nešališkumo 58 dokumento puslapyje yra e, minimas terminas, kad vertybinių popierių leidėjas turi paskelbti apie jų turinį. Ir tai šis laikas turi atitikti tą laiką, kuris suteikiamas investuotojų pasiūlymų išnagrinėjimui ir e, pirkėjas gali atsisakyti per tą laiką pirkti. Aš esu parengusi 20 pakeitimų ir nelabai suprantu, kodėl reikia išplėsti tą terminą iki 15 dienų. Manau, kad e, to yra daugiau nei pakankama tam, kad būtų parengtas prospektas. Dar reikėtų susitelkti į fizinius asmenis, kurie yra pažeidžiamiausi. Gali daug vertybinius popierius pirkti įmonės, tačiau gali pirkti ir bet kuris žmogus pateiksiu pasiūlymus dėl pakeitimų ir mielai išklausysiu kitus kolegas. Ačiū, Viki. Pritarėme komisijos pasiūlymui suderinti nuostatas dėl prospekto paskelbimo. Manome, kad tai yra rimtas žingsnis link bendros rinkos ir rinkų efektyvumo prospekto taisyklių suderinimas yra labai svarbus dalykas, nes investuotojams yra suteikiamas aiškumas, kai jiems reikia priimti sprendimus. Tai ypač svarbu MVI, nes reglamentas dėl prospekto e, suteikia galimybę sumažinti biurokratinę naštą. Mano nuomonė, esama svarbių klausimų, pros, kurie turi būti išspręsti prospekto reglamente. Pirmiausia, tai yra mažesnė riba 500 tūkstančių ir didžio, aukščiausia riba 100 milijonų. Trečiame straipsnėje valstybės nurodyta, kad valstybės narės gali priimti sprendimą tuo atveju, kai pasiūlymui daroma išimtis ir dėl tokio sprendimo gali atsirasti bendros rinkos suskaidimas. Tai yra reglamentas ir jis turi veikti vienodai. Kitas klausimas - tai yra pasiūlyta santrauko savoka. Mano nuomonė, tai turėtų būti kartu su prospekto dokumentu. Ir santraukoje turėtų būti tik konkreti ir reikalinga informacija, kad investuotojai galėtų priimtus priimti sprendimą. Raginu komisiją peržiūrėti taisyklės dėl santraukos parengimo ir reikėtų nutarti, kokius svarbiausius dalykus reikėtų paminėti, užuot nurodžius vien administracinės nuostatas. Mano nuomonė, geriausia būtų pateikti informaciją sukūrus internetinę platformą. Manau, kad MVI, manau, kad reikėtų paprašyti parengti internetinę platformą. Prospekto, prospekte teikiama informacija turi būti pateikta skaitmeniniu turiniu nes mažos ir vidutinės įmonės turi e, pasinaudoti šią informaciją, nes jos yra svarbios visai ES ekonomikai. Ačiū. Andrės, ačiū už puikiai parengtą nuomonę. Deja, Kolegos nėra dabar, bet visiškai pritariu tam, ką jis pasakė. Komisijos pasiūlyme yra du svarbus dalykai. Tai yra komisijos e, pasiūlytos nuostatos dėl rizikos, tam pritarėme. Aš manau, kad e, iš tikrųjų, kalbant apie ekonominę riziką, netaip jau paprasta ją suskirstyti į penkias kategorijas, tam, kad e, vartotojas suprastų emitentų keliamą riziką. Aš manau, kad čia reikia elgtis atsargiai tam, kad vartotojams nebūtų sužadinti netinkami lūkesčiai. Toliau, nelabai suprantame, kodėl reikia išimties. Reikia panaikinti išimti dėl didmeninės priekybos. Na, paprastai tokie pirkėjai tikrai kuo puikiausiai supranta riziką. Kalbant apie prospektų reglamentą, tai aš manau, kad su to yra susiję labai daug ekonominių klausimų. Japonijoje, JAV, Kinijoje e, ir kitur veikia tie patys um, emitentai. Ir E, e, toks e, reglamentas būtent tokiems emitentams sukeltų labai daug bereikalingų biurokratinių reikalavimų. Aš manau, kad mes čia turime suformuoti kritišką požiūrį. Aš ketinu pateikti pakeitimų ir tikiuosi taip pat, kad ir ekonomikos komitetas dar galės pateikti vieną kitą pasiūlymą. Anybody else? Gal dar būtų norinčių kalbėti? Manyčiau, kad visų pirma, gaila, kad nedalyvauja ekona pranešėjai. Pranešėjas pakviesime jį į šešėlinių pranešėjų posėdį. Dėl keleto svarbių dalykų, kurie buvo paminėti, Andrės ir Paskal pateikė įdomių pastabų. Mes tengiamės padaryti daug dalykų. Tai yra turėti kapitalų rinkos sąjungą, kad investuotojams būtų lengviau investuoti, bet ir kad MVI galėtų lengviau gauti įvairių rūšių finansavimą. Kai dirbau prieš keliarius metus, tuo klausimu prisimenu, kad visi išėjo iš dėrybų, sako puiku, tai režimas nėra griežtas, tai padės MVI, jos galės e, naudotis rinkomis, o vėl kitame lygmenyje po diskusijų sugrįžo visi biurokratiniai dalykai. Taigi, jeigu mes kalbame apie 5 milijonų eurų skolas, tai tai gali kainuoti pusę milijono teisinių išlaidų vien tam, kad būtų galima į kapitalo rinkas pateikti kapitalą. Siūlau, kad galėtume pereiti prie 20 milijonų, kalbant apie patinę ribą, ji yra per, per žema. Manau, kad dauguma vartotojų, kurie investuoja į akcijų rinkas, jie taip daro vis tiek arba per pensijų fondus, jie neinvestuoja atskiras nedidelės sumas, todėl tas visas reži lengvas režimas visiems klausimams nėra labai svarbus dėl kalbų. E, Regis Finance Watch organizacija išsakė pageidavimą, kad naudotojai būtų geriau apsaugoti, kad galė, naudotojai galėtų gauti prospektą savo kalbą. Ir dėl neprofesionalių investuotojų ir profesionalių investuotojų apskritai, jeigu prospektas nėra skirtas neprofesionaliems investuotojams, tai nereikalingas tas papildomas lygmuo. Mes negalime aiškiai, tiksliai nurodyti, kas turi būti nurodyta tam prospekte, priešingo atveju vėl didinsime biurokratiją. Komisijai būtų lengva pasakyti, kad visi prospektai turėtų būti šešių puslapių, tačiau vieni klausimai sudėtingesni nei kiti, todėl manau, kad turėtume būti lankstesniai šiuo klausimu, bet kitą kartą galėtume dar aptarti detalesnius klausimus, o dabar tikiuosi, kad būtų galima supaprastinti sąlygas MVI, kad ir padaryti tai nesumažinant vartotojų apsaugos. Ačiū. Dar turime 10 minučių kavos pertraukėlį prieš atvykstant komisijos atstovams. So, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, prašyčiau susėsti. Norėčiau pasisveikinti su komisijos nariu Otingeriu. Ir ačiū Jums, kad atvykote į mūsų vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto posėdį. Šio posėdžio tikslas yra aptarti komi pažangą pasiektą e, rengiant komisijai darbo programą ir pasikeisti nuomonėmis dėl e, pažangos pasiektos rengiant įvairius dokumentus. Kai kurie dokumentai jau patvirtinti, kai kurie ne. Suprantu, kad jie yra prioritetiniai šiais ir kitais metais. Komisija yra suteikiama valanda ir iš karto suteikiu Jums žodį pristatyti šios klausimus, o po to keisimės nuomonėmis. Ačiū pirmininkė, gerbiami ponai ir ponios parlamento nariai. Ponės ir ponai, ačiū už sutiktą galimybę, kalbėsiu labai trumpai, apžvelgsiu dabartinę padėtį o paskui papasakosiu, kas vyks per artimiausius 9-12 mėnesių. Taigi, jau buvo susitarta dėl tinklo ir e, informacijos saugumo direktyvos. Dabar e, vyksta diskusijos dėl kibernetinio saugumo, E, ir viešųjų platformų, tai susijęs su programa Horizontas 2020. Taip pat yra įgyvendinamos ir kitos anksčiau numatytos iniciatyvos, kurios turėtų patėti užtikrinti domenų saugumą. Dėl DSM paketo jau susitarta, jis jums ko puikiausiai žinomas. Na, o dabar kalbama apie Um, prieiga prie tinklo be jokių barjerų, be jokių kliučių. Na ir šiame procese dalyvauja ir taryba, ir Europos parlamentas, ir mes tikimės proveršio šioje srityje. Vakar Europos komisija kalbėjo apie ES ekonomikos skaitmeninimą. Buvo primtas pasiūlymų paketas. Apie ką ten kalbama? Prieš vienerius metus Hanoveryje įvyko pramonės smūgė ir nuo tada mes e, palaikėme dialogą su valstybėmis narėmis, įmonėmis. Dėl nacionalinių tinklų Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje toks tinklas vadinasi Katapult, yra panašių tinklų Niderlanduose, Prancūzijoje, Olandijoje. Ir tikrai norėtumėm, kad mūsų pramonė būtų suskaitmeninta, kad ji būtų skaitmeninė ir kad būtų daugiausia dėmesio skiriama tiems klausimams, kurie atneša europinę pridėtinę vertę. Taigi, su mūsų pasiūlymų paketu mes norime toliau plėtoti nacionalinius tinklus. Taip pat norime sudaryti stan, europinių standartų sąrašą. Sen, Senelek, ECI ir kiti standartizacijos procese dalyvaus ir mes norime, kad būtų e, sukurti atitinkami standartai M2M, kad tie standartai būtų pradėti gyvendinti ir kad šis procesas paspartėtų. Toliau dėl um, domenų apie trans, e, dėl domenų judėjimo. Tai svarbu ir siekiant 20 ir 2050 metų tikslų. Uh, Mes taip pat daug dėmesio skiriame vadinamajam Europos mokslinių tyrimų um, centrui arba debesijai. Ir tikimės, kad tokia debesija bus sukurta per ateinančius porą metų. Visos mokslinės įstaigos, visi mokslininkai turėtų turėti prieigą prie tokios duomenų debesijos. ES biudžete yra numatyta lėšų tam, kad būtų skatinamos e, investicijos į pajėgių kompiuterių centrus. Mes norėtumėm, kad ES būtų sukurti patys geriausi tokie e, e, galingų kompiuterių centrai, kad jų atsirastų ES bent keli. Čia svarbu kurti konsorciumus tarp atskirų valstybių narių arba, kaip pažiūrėjau, mano šalyje federacinių žemių. Štutgarte irgi yra toksai centras ir mūsų tikslas per atinančius dviejus, trejus metus paskatinti investicijas į tokius labai pajėgių kompiuterių centrus. Taigi vakar patvirtintas pasiūlymų paketas bus pristatytas konferencijoje Hanoveryje kitą pirmadienį. Ir svarbu, kad būtų tęsiamas mūsų struktūrinis dialogas su pramonė, profsąjungomis, mokslininkais, tam, kad šis projektas būtų gyvendintas ir tam, kad būtų prisidėta prie mūsų pramonės skaitmeninimo. Gegužės mėnesį Europos komisija pristatys elektroninės komercijos paketą. Dabar dėl šio paketo vyksta diskusijos. Elektroninės komercijos pakete bus kalbama apie geoblokavimą. Taip pat pašto paslaugų, pašto paslaugas siuntų pristatymą, reguliavimo poreikį šią srityje. Taip pat ten bus kalbama ir apie audiovizualinių paslaugų direktyvą. Pažiūrėsime, kokią pažangą pasiekia valstybės narės įgyventindamas šią direktyvą. Taip pat pasirodys ir pirmieji pranešimai dėl to, ar reikia e, e, reglamentuoti internetinės platformas. Dabar dėl geoblokavimo. Manome, kad čia reikia imtis veiksmų e, elektroninės komercijos, ypač srityje, siekiant kovoti su dabartiniu rinkos fragmentavimus ir taip pat būtina sukurti tinkamą teisinę bazę tam, kad uh, Um, e, žmogus iš Varšuvos galėtų apsipirkti e, e, Bordo parduotuvėje, kad jis ten galėtų nusipirkti vyno um, arba, pažiūrėjau, jį nusiųsti Bremeną. ES įmonės neturėtų būti įpareigotos prekiauti europinių lygmenių. Pavyzdžiui, koks nors Bavarijos ūkininkas neturėtų būti pareigotas siūsti sūrio į Portugaliją. Bet dabar internetinė pasaulyje yra labai daug geoblokavimo atvejų ir tikrai nepateisinama, jeigu jie išliktų ir ateityje. Toliau audiovizualinių paslaugų direktyva. Apie ką ten kalbama? Direktyva buvo patvirtinta 2007 metais. Nuo 2007 metų labai pasikeitė technika technologijos, vaizdo e, perdavimo technologijos. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, e, e, kažkokią televizijos kanalą BBC, CDF ar RAI. Prieš septynerius metus ta televizija veikia visai kitaip. Dabar matome, kaip išpopuliarėjo Amazon, YouTube kanalai. Svarbu, kad būtų tinkamai apsaugoti jaunuoliai, kad būtų vengiama neapykanta kurstančių kalbų, turi būti numatyti apribojimai ir reklamai. Ar tokie e, įpareigojimai turėtų būti sugriežtinti, ar čia reikėtų deregulacijos? Toliau, ar reikia naujų taisyklių, kad pavyzdžiui, vartotojas lengviau rastų tam tikras televizijos paslaugas, ar to reikia, ar to nereikia. Taip ar ne? Šiuo metu mes peržiūrime šią direktyvą, ją siekime modernizuoti. Per artinančias aštuonias savaitės ketiname pateikti teisėkuros pasiūlymą. Ir noriu jūsų šito paprašyti. Suprantame, kad audiovizualinis pasaulis keičiasi labai sparčiai. Komisija dirba jau metus peržiūrėdama direktyvą, dabar pasirodys pasiūlymas. Konsultacijos tarp parlamento ir tarybos gali trukti trejus metus, kol bus rastas kompromisas, paskui tą ta E, direktyvą dar reikės įgyvendinti e, valstybės narėse, bet 2019 metais po trejų metų televizijos pasaulis bus vėl pasikeitęs. Tai aš noriu Jūs paprašyti surenkti nuodugnes, bet labai sparčias diskusijas. Aš jau kreipiausi į Slovakiją ar Maltą, kurios perims pirmininkavimą tarybai ir šios šalis yra pasirengusios teikti prioritetą skaitmeniniam sektoriui. Skaitmeninėme sektorija sprendimus reikia primti labai greitai. Uh, labai sparčiai, nes jeigu jie priemami pavėluotai, jie nebėra aktualūs. Dėl konsultacijų su visuomenė apie internetinės platformas. E, šios konsultacijos jau baigėsi vasario e, pradžioje. Iki balandžio pabaigos mes vertinsime visus gautus komentarus ir tuomet parengsime jums e, komunikatą. Jis pasirodys gegužės mėnesį ir ten kalbėsime apie konsultacijų su visuomenė rezultatus. Uh, Mes esame numatę daugia pakopę procedūrą. Ten, kur veikia leks specialis, specialūs teisės aktai arba kur bus parengti nauji teisės aktai. Čia, pavyzdžiui, telekomunikacijų e, e, paketą paminėčiau autorinės teisės. Čia šiame e, e, pasiūlyme mes kalbėsime apie e, reikalavimus naujiems operatoriams. Ir per ateinančius porą metų nuspręsime, ar reikia dar didesnio reguliavimo, ar yra toks poreikis. Arba galbūt ne, mes. Galbūt mes ir toliau stebėsime, kaip yra teikiamos internetinių platformų paslaugos, E, mums svarbu, kad būtų vengiama diskriminacijos ir laikomasi kitų taisyklių. Ar reikia daugiau reglamentavimo? Apie tai galėsime pagalbėti rūdienį. Na ir galėsime tikrai padiskutuoti, remdamiesi komisijos komunikatu, kuris pasirodys gegužės mėnesį. Šiuo metu mes įgyvendiname TSM paketą, Taip pat peržiūrime didmeninių paslaugų, didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą stambiems klientams ir esame pasirengę pateikti pasiūlymą 2016 m. birželio mėnesį, tam, kad 2017 m. gegužės mėnesį jau būtų galima galtinai e, panaikinti tarptinklinių paslaugų mokesčius. dėl CCPP, viešo ir privatų sektoriaus partnerysčių. E, jis šios partnerystės turėtų sustiprinti internetinį saugumą, jos bus pradėtos kurti iki šių metų pabaigos ir tokios partnerystės bus finansuojamos iš programos Horizontas 2020, tai, pažiūrėjau, projektai bus susijęs su domenų saugumo ar panašiai. Noriu paminėti dar vieną labai svarbų man ir jums dalyką. Per ateinančius mėnesius bus peržiūrimi telekomunikacijos teisės aktai ir norime, kad rugsėjo spalio mėnesį jau galėtumėm pateikti pasiūlymą dėl reformų, dėl modernizavimo. Apie ką ten bus kalbama? Telekomunikacijų sektoriuje kur jau 20 metų vyksta liberalizavimo procesai ir kur dabar vis daugiau susidurėme su konkurencija, ne su monopoliais. Taigi pasižiūrėsime, kaip išmaniais teisės aktais mes galime e, labiau paskatinti investicijas į naujas technologijas, ypač plačiai juosti ryšį. Uh, E, kalbame apie milijardinės sumas skirtas plačiajuosčiam e, interneto ryšiui. Tai susiję ir su Junkerio planu. Bet 80-90 procentų visų e, investicijų turi ateiti iš privataus sektoriaus, ypač telekomunikacijų įmonių. Į šį procesą turėtų įsitraukti ir reguliavimo institucijos. Toliau spektro politika. Einame link 5G tinklo. Tai yra naujos kartos tinklas, naujos kartos ryšys ir čia reikėtų naujų priemonių. Visų pirma, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros. Tam, kad technologijos, naujos e, e, e technologijos pateik, patektų rinką ir mūsų GPPP yra tikrai tinkamas kelias. Antra, reikia sudaryti sustarimus su Japonija, Pietų Koreja ir Kinija. E, Jau yra bendra deklaracija. Mes darome su Brazilija ir JAV. Taigi, mes turime siekti bendradarbiavimo su kitomis didelėmis rinkomis, tam, kad 5G tinklas taptų pasaulinių standartų per ateinančius metus. Tikrai e, ne, neįmanoma pervertinti 5G svarbos. Barcelonoje e, buvo kalbama dviemis temomis apie kibernetinį saugumą ir 5G tinklą. E, telemedicina, e-house, m-house, connecting cars, e, autonominis vairavimas. Visą tai neįmanoma, jeigu nepavyks perduoti daugiau duomenų negu kad likščiol tarp valstybių per keletą sekundžių ar per sekundės dalis. Uh, tam nepakaks 4G tinklo, bet jeigu mes derinsime 4G su 5G tinklu, tai sukursime atitinkamą domenų infrastruktūrą. Toliau 5G e, e, dažnių paskirstimas. Čia reikia harmonizavimo ES lygmenių tol, kol nacionalinės reguliavimo institucijos ir vyriausybės imsis e, paskirų veiksmų tarpusavį nieko nesusiderinusios, kol jos savarankiškai organizuos 5G dažnių aukcionus, tol tikrai nepavyks sukurti visą apimančią 5G tinklo. Ir um, toks 5G ryšys veiktų tik kai kuriuose šalise, neperženkėdamas sienų. Taigi 5G ryšių tikrai skirsime labai daug dėmesio telekomunikacijų e, teisės akto pakete. Toliau reguliavimo institucijas. Aš tikrai puikiai suprantu, kad e, valstybės narės nenori pereiti nuo nacionalinių reguliuotojų prie europinio reguliavimo nors e, dabartinėme skaitmenėme pasaulyje to tikrai reikėtų. Mūsų visuomenėje ir ekonomikoje yra ir kitų sektorių, pavyzdžiui, energijos sektorius ESA, e, Ljubljanoje, bankų, draudimo e, sektoriai. Ir čia reguliavimo institucijos žymiai labiau koordinuojamos europinių lygmenių, pavyzdžiui, E, e, e, Europinė energijos agentūra turi didžiulių kompetencijų. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir jų direktoriai turėtų klaudžiau bendradarbiauti Europinėje valdyboje. Ta valdyba sudaro nacionaliniai direktoriai ir ši Europinė valdyba turėtų įgauti naujų kompetencijų. Dėl bendrojo duomenų reglamento Jo pagrindų mes pristatysime naują e, asmens duomenų apsaugos direktyvą. Toks pasiūlymas pasirodys dar šiais metais. Iki metų pabaigos mes pateiksime iniciatyvų dėl laisvo duomenų judėjimo. Yra tokių duomenų, kurie nepatenka į bendrąjį duomenų reglamentą, bet tokie duomenys labai svarbus e- ekonomikai jie e, yra tikrai e, svarbus skaitmeninėme pasaulyje. Na ir dar viena pastaba apie labai jautrų dalyką. Antrąjį šių metų pusmetį mes pateiksime antrą pagal dydį teisėkuros paketą dėl skaitmeninių autorinių teisų. Jūs žinote, kad gruodžio mėnesį uh, jau buvo kalbėta apie autorinių teisų perkeliamumą, o dabar pasirodys labai stambus e, pasiūlymas dėl tų e, skaitmeninių autorinių teisų. Na, o rudenį Mes pateiksime pasiūlymą, kaip būtų galima e, modernizuoti europinės autorių teisės. Tai tiek apie komisijos darbo programą 2016 metams. Ačiū. Just a short list then. <laughs> I'm going to go through the um, coordinators first and then. Pasarašas, kągi, pirmiausiai suteiksiu žodį koordinatoriams, o paskui kitam. E, ačiū, ačiū komisarui. Pirmiausia, noriu apsistoti trim magastavimais, kuriuos jūs paminėjote. Pirmiausia, informacijos saugumas, domenų saugumas e, ir domenų apsauga yra turbūt tos pačios minėtos dvi pusės ir netaip seniai mes balsavome plenarėme posėdį dėl domenų apsaugos reglamento. Mes turime užtikrinti, kad domenų saugumas tikrai būtų priimtas domen deramai ir turi būti nustatytas kažkoks aiškus standartas Europos kompanijoms, kurios e, turėtų tai gana greitai gyventi, kadangi direktyvos kontekste vėlgi, e, dėl kurios mes čia Briuselėje balsuosime, ko gero, bičelio mėnesį, bendrovės jau turi žinoti, ką jis turės padaryti, kad e, įgyvendintų naujo dokumento reikalavimus. Toliau jūs kalbėjote apie platformas. Iš tikrųjų, turbūt dabar patogu kalbėti apie platformas, kadangi Europos komisija tik išdėstė tam tikrų prieštaravimų rinkinį stambiosiams interneto kompanijoms ir tai turbūt yra pakankamai aktualu, kadangi ne visos platformos, e, kurios dabar veikia, yra tokios jau didelės ir taisyklės turėtų būti pakankamai kuklios, pirmiausia orientuotas į ekonominį augimą ES ir už jos ribų. Na ir dar vienas dalykas būtų praeities e, pramonės skaitmenizavimo klausimas. Tai yra irgi labai pozityvi, labai gera iniciatyva, kuri neleistų Europai atsilikti, tačiau kai kurie verslininkai jau kritikavo, kad 50 e, milijardų paketas per ateinčius keliolika metų tikrai yra per, per daug kuklus, taigi reikia, norėčiau išgirsti, ką jūs dar norėtumėte pasiūlyti šioje srityje. Labai ačiū Noriu padėkoti komisarui už pasisakymą, tikrai išgirdome labai daug informacijos. Noriu paminėti vieną dalyką, kuris labai aktualus Vokietijai. Dėl vektorių. Tikrai čia, tikrai šis klausimas nusipelno daugiau dėmesio. ir dėl tinklo neutralumo. Kartais to nemanome užtikrinti, neturint atitinkamų pajėgumų, bet manau, kad čia reikia elgtis labai atsargiai, matau, komisaras linksi galvą, ko gero man pritarė. Norėčiau pritarti ir tam, ką ką tik pasakė Andrėja Švab, dėl domenų srautų saugumo. Šis klausimas tampa vis aktualesnis. Pastaruoju metu mes e, vis dažniau matome, kiek problemų sukelia domenų e, saugumas. Pavyzdžiui, e, važiuojant automobiliu, pati automobilio kompiuterinė sistema gali priimti sprendimą ir kartais tai gali netgi sukelti ir auto įvykį, avariją reikėtų pagalvoti, kaip tokias problemas spręsti. Dar vienas svarbus klausimas - geoblokavimas. Labai man prieširdė šį temą. Vienas jaunas studentas iš Štutgarto elektroninės priekybos seminare pasitiravo, kodėl jūs nuolat kalbate apie tarpvalstybinę priekybą, juk mes turime vidaus rinką. Uh, Ir e, šių dienų jaunimas nieko, nieko nenori girdėti apie tarpvalstybinę prekybą. Jie nori vidaus rinkos, tokios vidaus rinkos, kuri tikrai veiktų. Ir tai reiškia, kad mes turime tuo pasirūpinti, turime užtikrinti, kad ta vidaus rinka būtų sukurta. Ir tai reiškia, kad reikia sukurti ir daug taisyklių, pavyzdžiui, dėl e, internetinių pirkimų. E, E, džiaugiamės, kad komisija pateiks e, pasiūlymą dėl internetinės pirkimo pardavimo teisės, bet šios rytyje dar yra tikrai daug sunkumų ir jos reikia spręsti. Pavyzdžiui, dėl IP adresų ar e, kreditinių kortelių naudojimą kitoje šalyje. Taigi e, e, jaunimui šie klausimai labai aktualūs, nes jie ES tikrai labai daug keliauja, jie yra labai e, mobilus. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš manau, kad mano poštis buvo šiek tiek nesuprastas, kai kalbėm. Aš tikrai noriu, kad ateitis būtų pilnai skaitmenizuota, bet aš esu tikras, kad e, jau dabar jinai čia atėjo ir norėčiau, kad komisija iš tikrųjų e, E, nesugriautų tos skaitinės ateities, gindama tam tikrus siauresnius interesus ar e, kiždamasi be reikalo. E, nes nei komisija siūlė, pavyzdžiui, apmokestinti interneto platformas tokias kaip e, YouTube'as ar panašiai, tačiau tai sugriautų e, tą, prie ko priprato ištisos europiečių kartos užaugusios su šitomis nemokamis paslaugomis, e, tai e, sužlugdytų daugybę nemokamų paslaugų, kuriomis naudojasi kasdien milijonai europiečių. Toliau komisija vėlgi siūlė mm, pritaikyti mokestį e, snipet vartotojams, kurie vėlgi bent jau Vokietijoje ir Ispanijoje iš tikrųjų labai smarkiai e, nukentėtų. E, Ir juokinga tai, kad stambieji leidėjai, e, kurie būtent ir užsiemė lobizmu, labiausiai nukentėjo nuo šitos iniciatyvos. Taigi, jeigu mes visą tai darytumėm, e, jeigu mes estumėm viską tokia gaida, tai e, ko gero pastumėsim Europą 30 metų atgal. Iš tikrųjų, nekalbant jau apie idėją, kad bandoma e, pingnišišką E, apmokėsinti įvairius duomenų srautus ir tai ko gero paverstų nu, bet kokias laisvas programėlės irgi mokomis. Taigi, e, čia yra ko gero puikus pavyzdys, e, ką rašė Britų spauda, kad komisija tiesiog per daug lenda į žmonių gyvenimą. Tai būtų iš tikrųjų tragedija komisijos reputacijai, jeigu būtų apmokestinti tokie dalykai kaip Google naujienos ar panašiai. Taigi, labai svarbu būtų išsiaiškinti, ar komisija nekitina apmokėsinti, pavyzdžiui, Snipet arba e, YouTube. E, ir jeigu ne, tai kodėl tad ne? Taip pat labai svarbu, kad žmonės e, be abejo galėtų pirkti tarp valstybinių uostų, tačiau mes negalime priversti bendrovių, priversti e, pardavinėti prekes į tas jurisdikcijas, kur jos nenori pardavinėti e, nebent būtų reikalaujama, kad kompanijos apskritai atšauktų savo paslaugas išimdės iš interneto. Ir dar vienas dalykas, audiovizualinių paslaugų direktyvoje buvo kalbama apie translia, transliuojamą turinį. Ir mes žinome turbūt, kad e, kriketas yra ko gero labiausiai paplitęs sportas, tačiau beisbolas taip pat yra populiari e, sporto šaka, kuri man patinka ir, pavyzdžiui, dabar mes žinome, kad e, galime stebėti beisbolo varžybas iš JAV Europos Sąjungoje. Tačiau jeigu bus taikomas minimalus europinės produkcijos reikalavimas, e, tai iš tų, kad žmonės turi e, sakykime, mokėti už tokį kanalą, e, ten turėtų būti apie 70 procentų europinio beisbolo turinio. Tačiau, na, aš nenoriu kritikuoti Europos beisbolo lygio, bet jis tikrai neblizga ir vargu užpildytų tokią dalį. Taigi labai svarbu, kad nesugriautumėm to, kas jau normaliai atsirado ir nusistovėjo. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš džiaugiuosi, kad mes judame į priekį su skaitinė darbo tvarkė ir tikiuosi, kad jūsų kadencijos pabaigoje ir mūsų kadencijos pabaigoje mes galėsime piliečiam parodyti, kad e, vis tik tai galime pateikti tam tikrų rezultatų ir realių laikų. Mano kolegos jau užsiminė apie ne vieną svarbų dalyką, tačiau norėčiau stilti dėmesį į du dalykus, kurie tik iš dalies buvo paliesti. Tai visų pirma, e, kilnojamumas arba nešiamumas ką mes galbūt dar aptarsime savo pasiūlymais, paminėjote, kad e, reikėtų taikyti subalansuotus reikalavimus, kad e, teikėjai turėtų nurodyti uh, abonentų arba prenumeratorių vietą, e, tam, kad būtų galima įvertinti, e, taip pat išmokėti autorinius honorarus ir panašiai. Tačiau taip pat neturi būti perdėtas reglamentavimas, kad nenukentėtų asmeninių domenų apsauga. Taigi man atrodo, kad iš tikrųjų realiai visą tai užtikrinti, užtikrinti tokią pusiausvyrą būtų be galo sunku. Taigi, e, ką atsakytumėte tiems, kas vis tik tai gina, kad reikia tokių iniciatyvų, ypatingai motivuodami, kad reikia apsaugoti turinės teisės. Na taip pat dar norėčiau išgirsti jūsų viziją dėl uh, sujungiamumo ateityje, pavyzdžiui, kalbant apie sujungiamus automobilius, uh, automobilių sąsais ir panašiai. Uh, ką Europos pramonė galėtų padaryti. Taigi, galbūt jūs galėtumėte kiek e, detaliau papasakoti, ką komisija planuoja, tarkim, šiems metams arba artimiausiai ateičiai e, reglamentuojant šitų išmaniųjų sujungiamų automobilių e, sektorių. Čilė Raider. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už pasisakymą. Mes turėtume pagal, padiskutuoti apie e, e sk, e, skaitmeniniai rinkai skirtą darbo planą, bet viskas labai vėluojama, vėluojama ir pateikti pasiūlymą dėl geoblokavimo. Kolegė Gebhardt jau pasakė labai svarbių dalykų. Mes komitete irgi apie tai daug kalbėjome, pateikėme e, pranešimą dėl skaitmeninės rinkos, ten teikiame ir pasiūlymų taip pat ir dėl e, skaitmeninio turinio, e, taip pat kabelinės, satelitinės televizijos. Tikrai norėtumėm, kad komisija į tai atsižvelgtų. Bet kodėl vėlgi iki rudens atidėtas ir pasiūlymas dėl kabelinės ir skaitmeninės televizijos? E, oficialiai sakoma, kad dabar vyksta konsultacijos e, dėl panoramos laisvės, bet e, satelitinės televizijos direktyvas to visai nesusijusi. Kodėl taip viskas vilkinama? Toliau dėl pasidalyjamosios ekonomikos. Uh, Gal galite patikslinti, ar e, toks pasiūlymas pasirodys, ar apie tai bus kalbama komunikate dėl platformos? Viena vertus e, bus kuriama platforma, bet tai nėra pasidaliamoji ekonomika. Kas atsitiks su pačia pasidaliajame e, ekonomika? Toliau dėl autorinių teisių reformos. Tai ne pirmą, kart, ne pirmą kartą jau atidėtas pasiūlymas dėl autorinių teisų reformos. Pirmą kartą taip atsitiko praėjus tik šešiems mėnesiams nuo komisijos kadencijos darbo pradžios. Dabar e, jau prabėgo dviejai metai. Juk e, jau anksčiau vyko konsultacijos, viskas jau buvo aptarta ir kaip ir buvo išsakyta daug minčių dėl panoramos laisvės. Europos parlamentas, kaip kad sakė ir kiti kolegos, e, e, jau nekarta išsakė savo kritiką e, ir nelabai suprantu, kodėl komisija taip elgėsi. Junkeris sakė, kad autorinės teisės yra vienas iš svarbiausių skaitmenės rinkos prioritetų. Kodėl komisija viską taip vilkina? Juk e, tai tarsi blokuoja visą skaitmeninės rinkos reformą. Dabar dėl komisijos darbo kalendoriaus. Dėl Marakešo susitarimo. E, tai yra susitarimas susijęs su e, knygomis neregiams. Dabar viskas atidėta iki neaišku kada. Uh, Gruodžio mėnesį mes apie tai kalbėjome Teisės reikalų komitete. Jūs sakėte, kad iš esmės pasiūlymas parengtas, jis guli mūsų stalčiuje. Dar truputį laukiame, kad galėtumėm pateikti kartu tą pasiūlymą su pasiūlymu dėl um, um, autorinių teisių. Dabar jūs sakote, kad autorinių teisių pasiūlymas pasirodys rugsėjo mėnesį, bet pasiūlymas dėl Marakešo sustarimo ne. Kiek mums reikės dar laukti? Uh, kol tas sustarimas įsigalios. Dabar sustarimą e, ratifikuoja Kanada, iš viso bus jau 20 šalių, kurios yra ratifikavusios tokį sustarimą. Taigi, kodėl dėlse Europos Sąjunga? Ko gero, Europos Sąjungoje e, yra daugiausia tokių knygų, bet kodėl ji nedalyvauja šiame susitarime? Ar jau pasiekta kažkokios pažangos komisijoje ar taryboje? Uh, Kodėl viskas taip vilkinama ir kada mes galime tikėtis, kad Marakešo sustarimas galų gale bus ratifikuotas ir gyvendintas? Okay, got, um... Agi, turiu dar šešis norinčius pasisakyti. Ar norite išklausyti visus klausimus, o paskui atsakyti? Kągi, Ana Marija Karasibė, Robert Rošfor, Elmetsi, Parnova ir iki Ford. Nikola. Ne? Taip, Pabandykime neužgaišti per daug, po minutę kiekvienas galbūt, ir tada komisarui liks pakankamai laiko e, pasakyti. Ačiū, ačiū komisarai, jūs iš tikrųjų vienas iš tų, kurie gina domenų apsaugos reglamentą ir kaip viena iš priemonių, kuri nugrįstų į kelią e, įskaitinį ekonomiką. Tačiau, ar noriu paklausti, ar jūs nenusivylęs, kada girdite, kad verslas e, E, kritikuoja, kad e, trūksta tolimesnių priemonių, trūksta aiškaus plano, e, viskas kol kas remiasi išlygomis ir šimtimis ir kad tai iš tikrųjų kenkia investicijoms, darbo vietų kūrimui ir testinumui, o taip pat trikdo tarptautinius domenų srautus. Taigi, jūs minėjote, kad jūs rudenį ketinite pateikti pasiūlymą dėl laisvo domenų srauto. Uh, E, teisėkuros iniciatyvą. Ar planuojate kokiais nors būdais subalansuoti visą tai, kadangi mūsų vizija, mūsų tikslas buvo parengti paprastą, teisingą, tačiau taip pat ir subalansuotą reglamentą, kuris um, e, leistų pasiekti integralumo. Tai būtų puiku. Tačiau mes pražiūrėjome kitą dalį, kuris susijusi su E, būtent palankiom sąlygom vienos rinkos, bendros rinkos funkcionavimui ir leistų skaitmenizuoti ekonomiką. Toliau jūs kalbėjote apie modernizavimą e, domenų teisų srityje. Matome, kad e, nuo kompaktinių diskų mes perėjom prie laisvai transliuojamų kūrinių internetu. Ir buvo kalbama, kad reikėtų galbūt internetu transliuojamam turiniu taip pat taikyti tam tikrus mokesčius, kaip buvo padaryta su CD laikmenomis. Uh, E, tačiau tai be abejo būtų didžiulė kliūtis skaitminių paslaugų laisvam judėjimui. Ir trečiasis dalykas, apie kurį taip pat buvo užsiminta, kalbant apie geoblokavimą, aš labai sveikinčiau jūsų pasiūlymą, laukiu jo pasirodant ir tikiuosi, kad jis bus iš tikrųjų subalansuotas, kaip jūs paminėjote, ir nenukryps į kraštutinumus, kaip pavyzdžiui, kad bet kas būtų priversas pardavinėti bet kur. E, noriu padėkoti taip pat ir kolegoms už užduotus klausimus ir taip pat e, už pasiūlymus, kurie jau patikti. Kitų pasiūlymų, kurie jau patikti. Ačiū. Kad užsiminėte apie uh, E, Bordo vynus. E, tai yra iš tikrųjų vienas iš geriausių vindarysės regionų, iš kurio aš esu kilęs. E, tačiau grįžtant prie temos, mes norime skaitmenizuoti Europos ekonomiką, Europos pramonę. Tai yra didžiulis užmojis. Ir mes norime tai padaryti vardan ateities bendrovių, taip pat be abejo nešnaudos ir jau dabar veikiančiam bendrovėms, tačiau e, veiklos baras iš tikrųjų labai platus. Ir jūs minėjote, kad komisija pati neturi fondų skaitmenizuoti viso šito ūkio, nes tai yra be galo brangu. Taigi, e, jinai priklausys nuo privačių, privataus ir viešo sektorius e, partnerysčių, kurius vietomis veikia, vietomis neveikia. Taigi, noriu paklausti, ar Europos komisija turi e, kokiu nors paskaičiavimu, ar kol kas kalbame tik tai apie svajonės ir norus. Buvo minėtas Junkerio planas Tačiau Junkerio planas tik dabar suteikė mums tam tikrų domenų, praeitie neturėjome jokios informacijos. Kalbant apie Junkerio planą, vėlgi, ar tai yra kažkas, kas e, bus iš tikrųjų taip pat naudinga ir apskritai skaitmenizuojant Europos ekonomiką, ar vėlgi viskas baigsis to, kad kiekviena valstybė narė darys savo, kaip jai atrodo geriau. Ir vieni panaudos tą planą skaitmenizavimui, kiti panaudos tos pinigus kažkokiam kitiem tikslam. Aš manau, kad mes turime iš tikrųjų užtikrinti, kad investicijos būtų koordinuotos visoje Europos Sąjungoje, o ne tiesiog, kad vienose valstybėse tos investicijos kenktų kitoms valstybėms. E, ar galėjote, ar, ar galvojate apie tai, kas galėtų atsitikti, ar pakankamai kalbėjote su savo valstybėm narėm, e, bandydami vertinti, ar pakaks finansavimo šiam priemonėm gyventi? Ar nebensi? Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė skirtą laiką ir už jūsų indėlį. Aš taip pat norėčiau paliesti geoblokavimo klausimą. Mane domina, kaip komisija ketina rasti deramą pusiausvyrą ir nediskriminuoti vartotojų. Be abejo, užtikrinant, kad jie turėtų neribotą pasirinkimą ir kad mikro MVI nu, šaliose vietose, pavyzdžiui, Airijoje, galėtų dalyvauti skaitinėje rinkoje ir pardavinėti visose 28 e, valstybės narise. Aš nenoriu, kad mane neteisingai suprastumėte, aš tikrai pasisakau už skaitminės rinkos laisvę, tačiau gali būti tokiu atveju, kada šiuo atveju nėra to vieno bendro sprendimo visiems. Kai kurios valstybės e, gali būti priverstos e, arba jiems gali būti taikomi tam tikri reikalavimai, kurie tiesiog bus joms nepakeliami ir tada joms teks tiesiog apskritai nutraukti savo veiklą. Taigi, ką komisija ketina daryti, kad tokia situacija nesudarytų? Stacija jautri, tačiau kaip iš tikrųjų ketinate e, sąžiningai elgtis ir vartotojų, visų vartotojų ir visų tiekėjų atžvilgių. Iva Panova. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę komisarė, malonu iš čia matyti. E, Turiu du klausimus. Na, tiesąkant, stengiausi juos šiek tiek susiaurinti, sukonkretinti atskirų valstybių situaciją, tačiau dvi temos be abejo yra labai svarbios ir platesnės e, negu valstybių ribos. Taigi šią savaitę komisija paskelbė preliminarius e, rezultatus dėl e, blokuojančių veiksnių ir e, iš tikrųjų E, mane nustebino, tiesąkant, šitie rezultatai, ypatingai geoblokavimo srityje, kadangi man atrodo, kad e, tiesiog e, sunku suvokti, kodėl Rytų Europos valstybės, įskaitant ir mano šalį, pavyzdžiui, Bulgariją, kodėl jų rodikliai, kalbant apie tarp valstybinius įsigijimus per internetą, yra tokie žemi, lyginant su, tarkim, tokia valstybė kaip Luxemburgas, mes atsiliekam apie 10 kartų, kur piliečiai iš tikrųjų beveik 70 procentų E, įsigyja e, prekes tarp valstybinių mastų, per internetą, tarp Bulgarijoje tik daugiau 7 procentai. Ir panašu, kad e, geoblokavimas šiuo atveju yra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl ko vartotojai neapsiperka tokiu būdu kitose valstybės narėse. Taigi, kiek komisija ketina kažkaip tai šalinti šituos atotrukius per savo pasiūlymą dėl geoblokavimo ir ar bus imtasi kokiu nors veiksmu, šiam problemam spręsti, ypatingai tose valstybės narėse, kur vartotojai ypatingai nukenčia dėl geoblokavimo. Ir kitas mano klausimas būtų dėl Europos pramonės plano e, skaitmenizavimo. E, Andrėja Švabija užsiminė apie tai, vėlgi reikia pastebėti, kad bus koks 30 ar daugiau e, E, nacionalinių iniciatyvų, e, jau dabar dalis jų vyksta gyvendamas Europoje, tačiau esame tam tikrų valstybių, tokios kaip, pavyzdžiui, Kroatija, Slovakija, Rumunija, Bulgarija, kur pramonės iniciatyvų visiškai nėra ir tokie planai taip pat dar neparengti. Taigi, ar komisija planuoja kažkokiais kitais būdais palaikyti tas valstybės, kurios neturi regioninių arba nacionalinių programų šiose tie? Uh, Tai e, yra e, kaip skaitmenizuoti savoje pramonę. Ačiū. Lėsija kancari. Ačiū pirmininkė. Visiškai sutinku su ponė Reda, kuri pasakė, kad e, lieta pažanga šios eityje neprisideda prie labai svarbios jūsų pristatytos programos patikimumo. Labai svarbu pamatyti, kaip galima greičiau konkrečius rezultatus, ypatingai geoblokavimo srityje. Mes žinome, kad e, iš tikrųjų šiame sektorėje e, raida yra labai sparti ir labai sunku yra apskritai pritaikyti kokį nors reglamentavimą, kuris neužkirstų kelio pačiam e, vystimuisi. Tačiau bent jau dramatiškiausios klaidos, ko gero, galėtų būti kažkaip užkardytos. E, užkirtas jums kelias. Taigi, komisija, ar jūs atliekate kokį nors tyrimą, ar norite atlikti tyrimą, kur būtų mėginama nustatyti visą holistinę vartotojų apsaugos situaciją šioje skaitmenizavimo e, labai kompleksiškoje, labai sudėtingoje e, aplinkoje. Kitaip sakant, ar yra kažkokia tai holistinė pozicija, ką reiškia vartotojų apsauga būtent skaitmeninėje ekonomikoje. Uh, Kągi, komisarė. Jums leidus aš dar išsakysiu keletą komentarų. Aš šiandieną skaičiau Financial Times ir ten e, porą tūkstančių e, svarbiausių verslininkų jungtinėje karalystėje straipsnė aiškiai pareiškė, kad norėtų likti skaitmeninėje vienoje e, bendroje rinkoje, europinio masto rinkoje. Tačiau be abejo labai svarbu, kad E, reguliavimas būtent neužkirstų kelio šitos rinkos e, raidai. Nes viena iš spartaus šios rinkos plėtimosi prieščių yra būtent tai, kad vartotojams jinai patinka, jam patinka įvairovė, kurią jie randa internete. Ir kai jūs kalbate apie skaitinę ekonomiką, gal galėtumėte pakalbėti pirmiausiai apie vartotojų pasirinkimo galimybės, kūrybiškumą, įvairovę kadangi tai yra labai svarbus aspektas, kurį mes kartais tiesiog pražiūrime. Nes būtent e, vartotojai apsiperka tam tikrose platformose, tos platformos leidžia e, kurti visą šią įvairovę. Taip pat labai svarbu, kad e, mūsų teisės aktai iš tikrųjų būtų veikiantis teisės aktai. Jeigu kalbam apie domenų apsaugą, atsispirant Ana Marijos pastabos, e, mes tikrai turime suteikti verslui aiškias gairias, kaip įgyvendinti GDPR. Ir labai svarbu, kad nekiltų konfliktų, kurios sukeltų būsimieji teisės aktai. Vartotojai turi turėti teisę pareikalauti savo turinio, savo asmens duomenų ir reikia pagalvoti, kaip platformos iš tikrųjų galėtų tai užtikrinti, kad nesikirstų su GDPR. Taip pat jūs paminėjote tinklų kibernetinio saugumo e, dokumentų paketus, paminėjote standartus. E, šį rytą, tiesą sakant, mes kalbėjome, diskutavome dėl TTIP e, starties ir panašu, kad standartų srityje, bent jau kibernetinio saugumo atveju, mes su JAV, ko gero, dabar žengėme visiškai priešingomis kryptimis. Taigi, kaip jūs galėtumėte sudalyvauti šioje diskusijoje dėl standartų nustatymo, kad viena vertus e, taip, tai būtų naudinga vartotojams, e, naudinga verslui, bet netaptų penelik didelę naštą. Labai svarbu, kad e, būtų organizuota diskusija tarptautiniu mastu dėl standartizavimo. Na ir dar dėl platformų. Kalas pranešime buvo kalbama apie tai, kad platformos savo pobūdžiu yra labai nevienodos. Taigi, kad planuojami kažkokie teisės aktai dėl platformų, galbūt būtų galima nepamiršti, kad iš tikrųjų egzistuoja labai įvairių tipų platformos ir būtina užtikrinti, kad vartotojai ir ateityje galėtų rinktis iš visos šitos įvairovės, galėtų mėgautis to kūrybiškumu. Kita vertus, be abejo, užtikrinant, kad vartotojai būtų apsaugoti ir kad vienoje bendroje rinkoje iš tikrųjų veiktų vienodos sąlygos. Kągi, ačiū 12 minučių atsakyti. Labai ačiū už tokius gausius klausimus ir pastabas. Visų pirma, noriu pasakyti, kad na, aš nemėgstu skandalų. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie Marakešo susitarimą, kai kuriems klausimams išspręsti Dar reikia poros mėnesių. E, vėliausiai tas susitarimas įsigalio šių metų rugsėjo mėnesį. Na, jūs kalbėjote gal kiek pasikaršiavusi, bet tikrai aš dedu visas pastangas e, Mums reikia e, dirbti su mažiau personalo, personalo kiekis mažinamas e, vienu procentu kiekvienais metais, mums reikia atlikti daug konsultacijų. Taigi, e, jok šis skandalas, kad šiek tiek daugiau laiko mums reikia. Marakešo sutarimas pasirodys rugsėjo mėnesį. Dėl komisijos darbo plano 2016 metams jį iki naujų metų vakaro būsime baigę vykdyti. Minėjau daug projektų. Galbūt jie bus įgyvendinti porą savaičių ar mėnesių vėliau, bet iki metų pabaigos mes viską suspėsime. Antra. Pinigai. Mes dabar e, turime 50 milijardų eurų pramonės pakete. Daugiau neturime. Mums daugiau nedavė parlamentas, tik 50 milijardų. Galbūt aš norėčiau sumažinti žemės ūkiui e, e, skirtą finansavimą ar padidinti finansavimą moksliniams tyrimams. Dėl Connecting Europe Facility aš dėl to daug kovojau ankst, per ankstesnio komisijos e, e, kadenciją. 9 milijardai e, energetikos ryčiai, 9,5 milijardo tinklams. Connecting Europe tik vienas milijardas. Norint nutiesti dujotiekius, to visai nepakanka. Tikrai nepakanka. Dėl 50 milijardų eurų. Uh, Mes norime iš šios sumos finansuoti infrastruktūras, e, pajėgių, itin pajėgių ir sparčių kompiuterių e, e, centrus. Taip pat mes norime, kad MVI kiek įmanoma daugiau galėtų naudotis interneto ryšiu. Na ir jeigu mes skiriame finansavimą, tai ir valstybės narės bei pramonės sektorius prie to finansavimo taip pat turi prisidėti. Valstybės narės gali pasinaudoti ir struktūrinių fondų lėšomis, investuodamos į skaitmeninę infrastruktūrą, bet tai yra valstybių narių sprendimas yra nustatyta, kam gali būti panaudotos struktūrinių fondų lėšos ir valstybės narės ir regionai daug ką pačios gali nuspręsti. Dėl pajėgumų. Plačiajuoščio tinklo pajėgumų iki 2025 metų. Mes atlikome labai išsame tyrimų studiją šio tinklo plėtimui reikia triženklių milijardinių sumų. Galima tų sumų ieškoti per Junkerio planą, struktūrinius fondus, bet galų gale valstybės narės turi nuspręsti, ar jos nori skirti didesnį finansavimą iš nacionalinių ir e, e, regioninių fondų e, skaitmeniniai infrastruktūrai. Toliau dėl vektorių. Balandžio 7 dieną mes gavome sprendimą iš Vokietijos e, federacinės agentūros. Mes stebėjome, kaip viskas vyksta. Dabar turime laiko iki gegužės 10 dienos tam, kad nuspręstumėm, ar Vokietijos federacinės agentūros sprendimas atitinka ES telekomunikacijų teisę. Kita savaitė yra numatytas ne vienas klausimas šiuo klausimu. Na, o gegužės 10 dieną mes turime nuspręsti, ar reikia gilesnės analizės, kuri truktų 2-3 mėnesius. Viskas labai sudėtinga. Na, šiuo metu aš būčiau linkęs vis dėlto atlikti išsamesnę, gilesnę analizę dėl tų vektorių sprendimo. Ir čia siekčiau poros tikslų. Tinklo atnaujinimas yra geras dalykas, bet labai svarbu, kad nebūtų pasukta vėl link monopolių. Dėl stiklinio pluošto investicijos šioje srityje turėtų išlikti patrauklios, reikėtų paskatų, ir e, investicijoms į stiklinį pluoštą. Bet e, mes pasistengsime e, gautą sprendimo projektą įvertinti kiek manoma labiau nešališkai. Ir apie viską pranešime Berlynui. Tikrai su nekantrumu laukiu tolimesnių įvykių. Toliau kibernetinis saugumas. Norėčiau pasakyti štai ką. Buvo be galo sunku uh, valstybės narės įtikinti, kad kibernetinis saugumas yra europinis klausimas ir kurį reikia reglamentuoti. Nemažai valstybių narių sakė, kad e, domenų saugumas yra nacionalinio vidaus saugumo reikalas ir tai susi, su Europa nesusiję. Dabar mes mastome apie kibernetinio saugumo teisės aktą. Norėtumėm reformos. Uh, Dėl e, Cyber PPP viešo privataus sektoriaus partnerysčių kibernetinio saugumo srityje. Tai labai svarbu, kad būtų užtikrintas jautrių duomenų ir infrastruktūros e, saugumas. Tai galima padaryti bendradarbiaudami su e, šios ryties įmonėmis. Toliau geoblokavimas. Buvo įvairių pastabų apie geoblokavimą. Aišku. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, prekyvį vynų iš Kipro. Jis negali būti priverstas siūsti savo vyną į Airiją, jeigu kažkas tai internetu nusiperka to vyno sėdėdamas Airijoje. Galbūt tas Kipro ūkininkas likščiau prekiavo tik tai Kipro teritorijoje, nacionalinėje rinkoje, Vidaus rinka nėra vienintelis tikslas, mums labai svarbu kovoti su neteisėtu uh, geoblokavimu. Įsivaizduokime, kad vyno prekeivis iš Bordo turi teikti vyną į Lietuvą. Kaip jis paskaičiuos transporto kaštus? Galbūt, uh, um, pavyzdžiui, um, į Amsterdamą negalima tiesiogiai vyno užsisakyti, galima tik į, Amst tik į Rotterdamą. Tai būtų nesažiningas geoblokavimas, tai nebūtų susijęs su transporto kaštais. Mes tikrai nenorime, kad smulkieji ūkininkai ar vartotojai nekentėtų. Įsivaizduokime vartotoją Belgijoje, kuris gali nusipirkti vyną iš Toskanos, o Olandas negali. Tai būtų neteisėtas blokavimas, nes ir transporto kaštai, ir atstumas labai panašus. Tai su to norime kovoti. Toliau dėl laisvo duomenų judėjimo. Komunikatas pasirodys rūdienį. Mes gavome duomenų iš. Mes remiamės duomenų apsaugos reglamentu. Tai yra tie duomenys, kurie svarbus ekonominė prasme. Uh, Valstybėse narėse taip pat yra taisyklių dėl prieigos prie duomenų Europinėje rinkoje. Ir kalbant apie kitų valstybių narių piliečius, tai jie negali pasinaudoti tokiais duomenimis, mes to norime kovoti. E, laisvas duomenų judėjimas yra būtinas dalykas vidaus rinkai. Toliau standartai. Vakar pasirodė komisijos komunikatas. Ten kalbama apie valstybių narių skaitmeninius tinklus. Ir mes sakome, kad yra būtini europiniai standartai, pavyzdžiui, 5G e, srityje, taip pat ir užtikrinant kibernetinį saugumą. Šiuo metu mes laukiame e, sen ir seneleken duomenų tam, kad galėtumėm e, e, pateikti pasiūlymą dėl europinių standartų. Mes e, palaikome kontaktus ir su JAV, esame subūrę apvalį, apvalojo stalo klubą kartu su amerikiečiais ir norėtumėm kartu parengti standartus. Ir taip pat Hanoveryje kitą savaitę uh, Toliau kalbėsime apie bendrus standartus, bus tęsiamas tas dialogas. Taigi palaikome kontaktus su JAV dėl bendrų e, standartų kūrimo. Toliau sujungti arba savaikaujantis automobiliai. Nuo praėjusiu metu gruodžio mėnesio mes bendradarbiaujame su ASEA ir Clipper, e, teikėjais iš Europos taip pat ir su telekomunikacijų įmonėmis e, rengiame diskusijas tam, kad išsiaiškintumėm, ko reikia automobilių gamintojui, kad kiek įmanoma greičiau galėtumėm užtikrinti sąveiką tarp automobilių ir kad ši sistema veiktų europinių lygmenių. E, tam, kad vyktų saveikumas tarp automobilių, yra būtina, kad būtų perdodami duomenis. Šiuo metu Europoje yra testavimo ruožų, pavyzdžiui, autostradose, kur e, toks ruožas tęsiasi e, kokį šimtą kilometrų. Bet e, reikia užtikrinti, kad tokių ruožų atsirastų ir kaimo vietovėse. Būtina dėkti 5G tinklą, kad tai galima būtų padaryti. Būtų, yra tikrai svarbu, kad visa teritorija būtų patenkta 5G tinklu tam, kad vyktų sąveika tarp automobilių. Bet čia reikia išspręsti klausimus dėl e, to, kam priklauso duomenis, kaip jie bus naudojami. Na ir čia reikia Europinio teisės akto. Dėl autorinių teisų paketas pasirodys rūdienį. Na, uh, Buvo minėtos sporto šakos. Dėl sporto šakų galima pasiginčyti, kam labiau patinka beisbolas, kam labiau patinka futbolas. Aš beje jums linkiu daug sėkmės su, su jūsų beisbolu. Bet, pažiūrėjau, mes dar nesame apsisprendę. Jeigu mes gauname labai daug prašymų, reikalavimų, dėl uh, leidėjų padėties, dėl mokslinių leidinių leidimo, dėl laikrašių, žurnalų leidimo. Mums reikia išsiaiškinti, koks ryšys yra tarp vartotojų, žurnalistų, leidimo platformų. Mes esame pasirengę atlikti tokius tyrimus, bet mums dėl to reikia konsultuoti su atitinkamomis įmonėmis. E, tokios konsultacijų įmonės galbūt jau pradėjo savo darbą, bet vis tiek reikės e, šiek tiek palaukti, kol gausime iš jų rezultatus ir kol komisija galės pateikti pasiūlymą, paskui jūs spręsite. Nenoriu užbėgti įvykiams už akių. Tikrai, manau, čia reikia dirbti truputį labiau atsipalaidavus. Aš pats neturiu jokios leidyklos akcijų, viską vertinu labai objektyviai, bet tikrai e, labai rimtai vertinu leidyklų klausimą, nes leidykloms netaip jau gerai sekasi šiais laikais. Yra tokių e, leidybos įmonių, kurios mums teikia daug reikalavimų. Tuos reikalavimus palaiko ir žurnalistų asociacijos. Ir tuos reikalavimus aš turiu vertinti nešališkai, ką ir darau. Beje. Kai aš ateinu į Europos parlamentą, kult, įtre, jūri, imko komitetus, kalbėti apie skaitmeninius klausimus, Tai jūs man teikėte vienodus, reik... vienokius reikalavimus, kultūros komitetas kitokius. Manęs prašote vieno dalyko, kult komitetas manęs prašo visai kitų dalykų, priešingų dalykų. Ir čia turėčiau prašymą. Aš negaliu būti e, tarpininku tarp frakcijų. Jeigu mes norime, kad būtų pateiktas nuoseklus pasiūlymas, kuris būtų paremtas įvairiose komitetuose ir frakcijose, tai būtų tikrai labai džiugu. Gal dar iki. Gal ateityje e, e, taryboje bus skaitmeninė taryba, o e, Europos parlamente skaitmeninis komitetas. Bet dabar tokios, toks skaitmeninis darbas dar nevyksta. Aš einu iš vieno komiteto į kitą. Būtų labai gerai, jeigu jūsų komitetai dirbtų nuosekliai. Well, up... Norėčiau pasitikslinti tai, ką jūs sakėte apie autorių teises ir konsultavimąsi. Manau, kad tai kelia nerima. Ar mes konsultuosimės tik su kai kuriais sektoriais, bet ne su, vin, ne su visais suinteresuotais veikėjais. Mums reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su visais veikėjais. Ir dėl konsultacijų, dėl autorių teisių norima pateikti pakeitimus, nes naudotojai prašo mūsų, neapmokestinkite šio, neapmokestinkite no. Gal galėtumėte patikslinti? ar konsultuojamasi su visais suinteresuotaisiais subjektais? Gerbiama pirmininkė, dar per antrą Baroso komisijos kadenciją mes surengėme labai išsames konsultacijas dėl autorinių teisių. Per antrą Baroso komisijos kadenciją nebuvo patiktas teisėkuros pasiūlymas, bet buvo atliktos studijos, konsultacijos. Mes savo kadencijos pradžioje paskelbėme ir beje rėmėmės ir abiejomis Google bylomis. Mes paskelbėme, kad norime šios klausimus spręsti, nes internetinės platformos tampa vis svarbesnės ir dėl to jas reikia reglamentuoti. Ar vis dėlto reikia e, atskirai tirti kiekvieną atskirą atvejį, kaip kad buvo daryta praeitįje. Ir čia priminčiau, kad mūsų laukia ir klausimas dėl e, telekomunikacijų paketo. BBC, ARD ir kiti tra tra tradiciniai kanalai sakė, kad e, reikia vienodų sąlygų visiems, ne vien tik tais naujiems konkurentams. Gruodį ar lapkritį e, e, vyko konsultacijos internetu ir buvo svarstoma, ar viskas turėtų vykti Kaip viskas turėtų vykti? Ar pavyzdžiui, leidėjų asociacijos ir, pavyzdžiui, leidėjų asociacijos tik prieš tris mėnesius pateikė aiškę poziciją, į kurią aš turiu sureaguoti. Kalbame apie labai platų kontekstą. Mūsų pasiūlymas dėl autorinių teisių pasirodys rūdienę. Ir visos suinteresuotos pusės yra kviečiamas dalyvauti svarstymo procese. Vasarą ar rugsėjo pradžioje e, tikrai galima padiskutuoti apie vairius pasiūlymus, kurie susiję su e, šiuo paketu. Esu įsitikinusi, kad komiteto nariai daugiau kalbės jums apie tai. Ir kartais gali būti labai sunku tiems, kurie įtraukti į darbą, kai yra svarstomi skirtingi klausimai. Manau, kad teigiate, jog norite įtraukti visus, tai mes atsiūsime jums e, atsakymus į kitus užduotus klausimus. Ačiū visiems, o dabar kalbėsime apie perkeliamumo teisės aktus. Um, um Marko Zulo, would you like to take... Norėčiau kreiptis į Marko Zulų. Gal norėtumėte ateiti ir pristatyti dokumentą dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių? Ačiū. Taigi dėl perkeliamumo. Kad tai būtų prieinama, galėčiau pateikti paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu iš Belgijos norėtumėte pirkti DVD, DVD prietaisą Italijoje ir jeigu parsivežę suprastumėte, kad negalite juo naudotis, būtumėte šokiruoti, kadangi pirkote teisingą, tinkamą prietaisą ir jūsų tei, į jūsų teisės nebuvo atsižvelgta. Kartais manoma, kad tai nėra didelė problema. Pagal Eurobarometro duomenis tik 20 procentų ES piliečių yra pasirašę sutartis naudotis multimedijos e, turiniu internete. Ir daugum, kai kurie iš tų žmonių praleidžia užsienyje apie 10 dienų. Ir tie, kurie taip gyvena, tai yra patys judžiausi mūsų visuomenės atstovai, kurie naudojasi judumu. judumu. Yra ir studentų, kurie mokosi užsienyje. Kalbame apie tą visuomenės dalį kuri, pagal, kuri statistiškai didės. Todėl manome, kad šis klausimas bus svarbus. Ta pati būtų galima pasakyti apie tarptinklinį ryšį. Buvo teigiama, kad tai svarbu tik tai keletui, tačiau pasirodė, kad yra priešingai. O dabar žinome, kad reikia pritaikyti reglamentus prie besikeičiančios rinkos ir neturime pažeisti trapios pusiausviros tarp finansavimo ir tarp skaitmeninio turinio kūrimo. Žinome, kad tarptautinės rinkos nėra vienalytės, Valstybių narių nacionalinės rinkos labai skiriasi ir į tai reikia atsižvelgti, norint dėl to, kad nenukentėtų galtiniai vartotojai. Aš manau, kad šio darbo tikslas turėtų būti užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp tų, kas teisėtai įsigijo skaitmeninį turinį, o to tarpu taip pat reikėtų išlaikyti tokią aplinką, kurioje nebūtų dusinamos e, smulkios įmonės dėl stambiųjų koncernų veiklos. Taigi, čia svarbu ir perkeliamumo klausimas. Taip pat reikėtų aiškiai atskirti e, e, perkeliamumą ir prieinamumą. Ir čia mes orientuojamės ir nuolatinės gyvenamosios vietos e, koncepciją. Žinome, kad yra įvairių apibrėžčių, kas tai yra ir turime sustarti dėl kriterijų, kurie apibrėžtų nuolatinę gyvenamąją vietą. Nes yra dabar naudojamos dažnai ir fiktyvios gyvenamosios vietos. Taip pat reikia pagalvoti, ar reikia numatyti e, kažkokį dienų skaičių per metus, per, galėtų, per kurias vartotojai galėtų pasinaudoti perkeliamumu, e, galėtų pasinaudoti skaitmeninio turinio perkeliamumu turim turėti omeny ir tai, kad technologijos labai sparčiai keičiasi. Kažkada pat pakakdavo IP adreso, dabar to jau nebepakanka. Dėl perkeliamumo dar šitą pridursiu. Komisijos pasiūlyme kalbama apie a, e, apmokamus abonementus ir abonementus, kur, a, e, iš, pagal kurios galima identifikuoti vartotoją. Šiuo metu labai dažnai a, iš vartotojo prašoma jo duomenų, bet ne visą laiką tie duomenys patikrinami. Ir čia irgi reikia elgtis atsargiai tam, kad tiesiog e, neuždusintumėm paslaugų teikėjų. Tai tokios būtų svarbiausios, e, svarbiausios aspektai, ties kuriais reikėtų padirbėti. Ir taip pat jau nekarta buvo sakyta, kad e, tekste daugiausia dėmesio skiriame ne autoriniams teisėms, bet vidaus rinkos harmonizacijai. Ir tikrai manau, kad e, e, teisės reikalų jūri komitetas turėtų būti atsakingas už šį pranešimą bet e, reikėtų nepamiršti ir IMKO komiteto, nes būtent jis saugo vartotojus. Na, štai kokie būtų mano argumentai. Aš labai džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su kitais kolegomis. Tikrai norime parengti subalansuotą, gerą tekstą, kurį galėtų visi paremti. Labai ačiū. Okay, now I happen to know that the EPP... EKR šešėliniai pranešėjai turės e, eiti į kitą posėdį. Gal neprieštarautumėte, jeigu iš karto suteikčiau jiems žodį? Prašau. Jūs turite eiti į koordinatorių posėdį, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Manau, kad ponė Lulu paminėjo labai daug aspektų, kuriuos aptarinėsime dėl šio dokumento susijusio su perkeliamu. Perkeliamumu mums reikia kalbėti apie skaitmeninės inovacijas. Svarbu, kad mūsų naudotojai galėtų naudotis e, teisiškai prieinamų turinių. Mums reikėtų kalbėti apie teisinės platformas, teisinį, teisiškai e, e, leidžiamą turinį. Ir reikėtų skatinti kurti daugiau platformų, taip pat užtikrinti, kad būtų prieiga prie norimos platformos. Pirmininkė, pirmininkas minėjo, kad išlaikyta labai trapi pusiausvėra šiame pranešime. Ta pati būtų galima pasakyti apie kūrybinį ciklą. Svarbu, kad autorių turėtojai galėtų prisidėti prie kokybiško turinio kūrimo. Nebūtina parengti labai griežtas nuostatas, labai griežtą sistemą, kuris, sugriautų tokį kūrybinį ciklą, nes e, nebus galima parengti kokybiško turinio. Juk e, tai yra svarbu. Turime užtikrinti, kad nuostatos nebūtų per griežtos, bet kad atsirastų teisinis aiškumas. Manau, kad svarbu susitelkti ties e, gyvenamosios vietos klausimu ir kad surastume būdus, kaip būtų galima patvirtinti gyvenamąją vietą. Svarbu, kad taip darytumėme, nes pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėte į Junktinės karalystės situaciją, pašto kodų nepakankai, nes apie 6 tūkstančiai naudotojų teigia, kad jie gyvena Buckingham rūmose, e, kiti irgi teigia įvairius pareiškimus, taigi mums reikia surasti būdus, kaip patvirtinti gyvenamąją vietą. Ir tai gali atlikti kiekviena valstybė narė, mums svarbu būti lankstiems, atsižvelgiant į skirtumus valstybėse narėse, kad galėtume rasti tinkamus metodus, kaip tai padaryti. Turime uh, atidžiai pagalvoti, kaip, nus, kaip pas, nuspręsti dėl įgyvendinimo laikotarpio. Manau, kad jis turėtų būti pratestas iki dviejų metų, bet jeigu mes tokiu būdu dirbsime, tai turėtume tikėtina parengti labai gerą, stiprų mūsų komiteto dokumentą, kuris atspindėtų situaciją. Manau, kad linkme ir einame, klientai turi turėti galimybę naudotis turiniu ten, kur laikinai yra. Tokiu būdu bus pasiekta pusiausvyrą ir aš lauksiu kitų pastabų iš kolegų. Ačiū Eva Panova. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju komisijai už puikiai parengtą ir pasiūlytą dokumentą. Manau, kad gerai, kad pasirinktas reglamentas, o ne direktyva, Tai yra labai svarbu. Pasiūlymai yra nukreipti į perkeliamumo klausimus ir norėčiau paraginti kolegas, kurie teiks pakeitimus, kad tekstas yra gana trumpas, yra technologinio pobūdžio iššūkių ir manau, kad mūsų kaip parlamento narių darbas ir kaip IMKO komiteto narių darbas yra atliepti piliečių ir verslo įmonių poreikius, o būtent e, to ir siekiama su šiuo reglamentu, kad piliečiai galėtų naudotis turiniu, e, už kurį sumokėjo, keliaudami visoje Europoje ir kad tuo pačiu galėtų leisti įmonėms išplėsti savo paslaugas, neprašant papildomo užmokesčio ar nedidinant biurokratijos. Suprantama, viskas priklauso nuo įmonių galimybės naudotis inovacijomis ir teikti naudotojams naujas paslaugas. Tai yra labai svarbu mažoms įmonėms, startuoliams, MVI. Esu įsitikinusi, kad perkeliamumas tai nauja norma ir mums reikia padaryti viską, ką galime, kad ji taptų tikrovė iki 2017 metų. Tai reikš, kad turėtume dirbti kitaip, tikslingiau, greičiau ir kad nereikėtų susilpninti pasiūlymo tikslo. Praėjo nemažai laiko po šio pasiūlymo paskelbimo ir tikiuosi, kad komitetai koordinuos savo veiksmus, kad, bus pasiek, kad būtų pasiektas šis tikslas. Dar reikėtų patikslinti keletą dalykų pirminiuose pasiūlymuose, bet man labai svarbu, uh, kad šis pasiūlymas nebūtų pasitaktas tengiantis ištaisyti autorių teisių sistemoje padarytas netinkama situacija. E, Labai svarbi yra naudotų gyvenamoji vieta. Šis pasiūlymas neturėtų tapti labai sudėtingų teisės aktų, nes sunku numatyti, kaip vystysis technologijos. Iš tikrųjų gerai turėti užtikrintumą, tačiau mes neturėtume įšaldyti reglamento. O dėl įprastos gyvenamosios vietos apibriešties, manau, kad tai yra minimalistinis reikalavimas ir mums reikėtų e, šiek tiek sustiprinti jį bet padaryti tai proporcingai, kad būtų išvengta ilgų apibrieščių. Geriausiu atveju mes galėtume parengti paslaugų apibriešti šiame konkrečiame reglamente ir manau, kad labai svarbu susitelkti ties patvirtinimo procesu. Dėl laikinumo temos, tai lieka apibrieštis, kokia yra kad patvirtinimas būtų vykdomas tinkamai dėl dienų apribojimo, tai aš manau, kad tai sumenkintų perkeliamumo principą. Tokios yra svarbiausios temos. Tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo ir tikiuosi, kad pasieksime susitarimo per pirmąjį per pirmosius skaitimus iki metų pabaigos, nes tai bus visiems naudinga, jeigu iki 2017 metų bus išspręsta geoblokavimo problema, jeigu neliks tarp tinklinio ryšio mokesčių ypač turint galvoje didėjantį euroskepticizmą, tai būtų labai naudingi dalykai. Šis reglamentas tai tik pirmas žingsnis tinkama linkme, su kurio pagalba būtų galima pasiekti tarp valstybinės prieikos visoje Europos Sąjungoje. Ir e, tikiuosi dirbsime su visais kolegomis. Pikla Dantė. Ačiū pirmininkė. Galų gale galime pradėti svarstyti šį dosiją. Laukiame porą mėnesių. Jau vyko diskusija dėl kompetencijų. Ir kaip kad sakė kolega Džiulio, aš irgi apgailestauju, kad pagrindinė kompetencija atiteko jūri komitetui. Na, o mes turime įnešti kiek manoma didesnį indėlį į šį svarbų dosiją šis dosie susijęs su vidaus rinka, taip pat ir vartotojais. Tai akivaizdu pasigilinus į tekstą. Pritariu pagrindiniams komisijos pasiūlymo elementams dėl įvairių e, iniciatyvų vidaus rinkoje tam, kad būtų įveiktos tos šūkis, e, e, įveikti tie iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria ES vartotojai dėl skaitmeninio turinio. Na ir aš tikrai manau, kad e, reikia kovoti ir su e, tokiais iššūkiais kaip geoblokavimas, tai tikrai neprimtina 21 amžiuje. Jeigu internetinis turinys įsigijamas nuolatinėje gyvenamoje šalyje, bet vartotojas daug keliauja po kitas šalis, tai tikrai to turinio galėtų naudotis ir e, kitose šalise vidaus rinkoje. Ir dar keletą žodžių dėl tarptinklinio ryšio paslaugų tarifų e, panaikinimo. reikėtų pagalvoti apie tai, kad e, tarp tinklinių skambučių vis daugėja ir jų dar didės per ateinančius metus. Taigi e, šis pasiūlymas neturėtų pakeisti, neturėtų pakengti e, autoriniams teisėms. Pasiūlyme kalbama ir apie paslaugų įsigijimą nuolatinėje gyvenamoje šalyje. Iš esmės galima pritarti komisijos pagrindiniam, pagrindiniams pasiūlymo elementams, bet Europos parlamentas gali patikslinti kai kurios parlamento aspektus. Na, o mūsų gautinis tikslas turėtų būti patvirtinti aišku ir lengvai gyvendinamą tekstą. Dėl to reikėtų reglamento, o ne direktyvos reglamente, pasiūlyme dėl reglamente yra tokių e, punktų, kurios tikrai reikės apsvarstyti. Pavyzdžiui, kas yra e, e, gyvenamosios vietos apibrieštis, laikinas buvimas kitoje šalyje. Taip pat daug neiškumų kelia trečias straipsnis dėl paslaugų teikimo ir informacijos teikimo vartotojams tikrai norėčiau, kad iki šio teisės akto įsigaliojimo, gal iki 2017 metų, tikrai būtų panaikintos tarp tinklinio ryšio pas, panaikinti tarptinklinio ryšio paslaugų tarifai ir kad e, būtų e, suvienodintos e, skaitminio turinio naudojimo paslaugos, jų sąlygos. Tai yra, iš tikrųjų manau, kad e, e, patiktas pasiūlymas nusipelno mūsų paramos. Ačiū. Um, Morten Lockhart? No. Morten Lockhart? Ne. Prašau, kolega. Ačiū. Galėčiau kalbėti trumpai. Pritariu daugumą išsakytų pastabų. Norėčiau padėkoti komisijai už šį pasiūlymą, juk retai matome tokį reglamentą, kuriame yra aštuoni straipsniai ir aštuoni puslapiai nes kartais būna ir 400 puslapių, taigi manau, kad komisija puikiai padirbėjo, kad viskas tilpo į keturis puslapius, tekstas labai išmintingas, teisinis. Taigi mes su šešėliniais pranešėjais tikrai pritarsime šiam tekstui. Dabar turėčiau keletą techninio pobūdžio pakeitimų. Vienas iš jų yra dėl trečios straipsnio trečios dalies. Būtų gerai, kad paslaugų tiekėjai abonentams, abonentus informuotų dėl to, kokias paslaugas gaus. Tai turėtų būti įtraukta į sutartį, kaip nurodyta antroje dalyje, bet kaip paslaugų tiekės taip, tai atliks praktiškai. Esama tiek daug veiksnių ir priklausoma nuo turimos informacijos, kad gali būti sunku paslaugos tiekėjų iš anksto apibriežti paslaugos kokybę. Taigi gal reikėtų tokios formuluotės, kad kai įmanoma arba remiantis turimais duomenimis dėl ketvirto straipsnio. Vėlgi pritarčiau šiai daliai ir m, mm, tai teisiniai kalbai mums reikalinga tokia dalis, e, kurioje būtų parašyta, kad e, naudotojas gali gauti legalų turinį toje šalyje, kurioje jis yra, jeigu to pageidauja. Dėl penktos, penktos straipsnių ir konstatuojamosios dalies e, nepritarčiau formuluotėjai, kuri e, kompromituotų antrą straipsnį. Šis reglamentas neturėtų teisės E, teisių turėtojams ir paslaugų teikėjams atsis, e, nutraukti sutartį, reikėtų aptarti tokią galimybę, kad teisų turėtojai galėtų e, ne, e, baigti sutartį. Taip pat turėtų būti nurodyta, kad tokie pasikeitimai neturėtų e, leisti abonentų ir paslaugų teikėjui nutraukti sutarties. Šiuo reglamentu siekiama suteikti daugiau teisų asmenims ir šie pakeitimai, ši, šiais pakeitimais nereikėtų piknaudžiauti, e, sudarius sutartį dėl e, televizijos programų. Ir dar norėčiau pasitarti su kolegomis ar komisija, kaip parengti šitas nuostatas, reikėtų nurodyti, kad turėtų būtų galima padidinti e, tų, užmokestį už turinį, kuris yra teikiamas abonentams. Ir tiek ir tikiuosi puikiai dirbsime su visais šešėliniais pranešėjais. Ar atstovauja kas nors GUE frakcijai? Žaliesiems Džiulija, prašau. Ačiū pirmininkė. Manau, kad šio pasiūlymo didžiausia nauda yra tai, kad jis yra e, nekontroversiškas ir tai yra puiku, nes mes kalbame apie temą, kuri susijusi su autorių teisėmis ir tai atspindi komisijoje atliktą darbą kad komisijai stengia pateikti glaustą ir nekontroversišką teisės akto projektą, kuriame yra numatoma konkreti programa. Dokumentas skirtas tiems asmens, kurie teisiškai e, kurie legaliai yra tapę abonentais. Manau, kad tai yra labai svarbu ir svarbu turėti galvoje, kad tai niekaip neišsprendžia geoblokavimo klausimo, nes dažniausiai žmonės nuolat gyvena netoje šalyje ir jiems reikia tarp valstybinės prieigos. Todėl būtų gerai, kad komisija pateiktų papildomus pasiūlymus šią linkmę. Norėčiau padėkoti pranešiai už aktyvę diskusijos pradžią. Šiame darbe dalyvauja ir kiti komitetai. Manau, kad labai svarbu kalbėti ne apie pokyčius, bet apie dokumento patikslinimus. Ir jau buvo paminėtas vienas pasiūlymas, kurį ir aš norėčiau pasiūlyti įtraukti. Tai yra nurodyti dalį dėl stebėsenos mechanizmo, nes šiuo metu tokių nuostatų nėra. Komisijos poveikio vertinime taip pat rašoma, kad pasiūlymą po penkerių metų reikia peržiūrėti ir galbūt reikėtų tai paminėti ir teisinėme dokumente. Apskritai e, apibrieštys yra labai protingos, nematau jokių problemų dėl terminų perkeliamumo terminų, bet manau visi vienodai tuos klausimus suprantame. Nerima kelia pasiūlymas, kurį yra pateikusi taryba įvesti pareigą e, dėl piliečių, dėl grįžimo prie apibriešties, dėl grįžtančių piliečių. Jeigu pilietis nuolat grįžta į gyvenamąją vietovę, tai ar paslaugų tiekėjai turėtų taip tikrinti? Komisija tinkamai parengė pasiūlymą taip, kad jame nekyla jokių klausimų dėl duomenų apsaugos, paslaugų tiekėjas neprivalo nuolat stebėti naudotojo buvimo vietos ir mes tikrai neturėtume pakeisti įprastos gyvenamosios vietos apibriešties, kad vėliau nereikėtų stebėti asmenų judėjimo, kad paslaugų tiekėjams nereikėtų to daryti. Manau, kad būtų galima patikslinti, kaip paslaugų teikėjai gali patikslinti, patikrinti įprastinę gyvenamąją vietą. Ir protingiausia būtų tai padaryti, tai pati, patikrinti informaciją banko sąskaitoje. Ir Žinoma, kai kas sako, kad galima šį reikalavimą apeiti ir atsidaryti banko sąskaitas visose šalyse, bet aš galėčiau pasakyti, kad dabar yra daug geriau, daug lengviau nusipirkti VPN ir apeiti geoblokavimą. Taigi nemanau, kad tai yra rimtas argumentas ir mums reikėtų labai proporcingai įvesti reikalavimus paslaugų teikėjams. Taigi dėl mokėjimo paslaugų, manau, būtų pakankama patikrinti banko sąskaitą, o nemokamos paslaugos irgi turėtų būti įtrauktos į reglamentą, kad nuosaikiai būtų galima patikrinti gyvenamąją vietą. Laukiu diskusijų ir uh, komitete, manau, mes galėsime gana greitai susitarti, kad kitais metais dokumentas jau galėtų įsigaliuoti. Ačiū. Pane Kalas. Ačiū, jau daug kas buvo pasakyta. Norėčiau tik pritarti Džiulijai dėl paskutinių teiginių. Manau, kad svarbu kad autorių teisių turėtojai galėtų pareikalauti paslaugų teikėjų nuolat e, tikrinti, ar abonentas nepiknaudžiauja e, šių skaitmeninių paslaugų perkeliamumu, kad neatsidurtume tokioje situacijoje, kai nuolat būtų sekamas IP adresas. Taigi aš tikiuosi, kad tai neprieštaraus duomenų apsaugos nuostatoms. Nesu įsitikinusi dėl banko sąskaitos, ar tai veiktų, bet manau, kad tai galėtų būti viena iš galimybių, kad būtų galima išvengti piknaudžiavimo duomenimis. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti tik vieną dalyką, tai, ką sakiau komisijos nariui anksčiau. Norėčiau priminti mums visiems, kad norime užtikrinti, kad naudotojai galėtų naudotis daugelį įvairiausio turinio, nes jeigu teisės aktas bus parengtas netinkamai, tai visi galės su savimi imti turinį, bet turės apskritai mažiau pasirinkimo. Taigi labai svarbus, svarbi galimybė rinktis ir kūrybinis turinys taip pat turi būti. To, turi būti to turinio įvairovė. Komisijos atstovas Regis yra, ar norėtumėte kalbėti, prašau. Marija, prašau. Ačiū, pirmininkė. Nemanau, kad daug ką galėčiau pasakyti, kol kas norėčiau tik padėkoti komiteto nariams, kurie taip teigiamai reagavo į dokumentą. Mums mes e, esame pasirengę teikti tiek pagalbos, kiek reikės, ar jeigu reikėtų ką nors patikslinti. Ir norime dar priminti komitetui, jeigu to reikia, kad vidaus rinkos klausimas yra labai svarbiai susijęs su autorių teisėmis. Tai svarbu vartotojams, kurie yra sumokėję už turinį ir yra ir tokių reiškinių, kad vartotojai net ir nesuprasdami, kad nors padaro labai svarbu, kad būtų pusiausvyra, kad būtų proporcingas požiūris ir pritarėme tiems, kurie teigia, kad nereikėtų riboti perkeliamumo, apriboti laikino naudojimo, kai piliečiai keliauja O dėl nuolatinės gyvenamosios vietos, tai turėtų padėti perkeliamumui. Ir dar kartą noriu patikinti, kad komisija yra pasirengusi dirbti su komiteto nariais, kai tik to reikės. Andrijas. Labai ačiū, pirmininkė. Nekažin ką be galiu pridurti. Visiškai pritariu mūsų šešėliniai pranešėjai Evai, kuri labai puikiai išdėstė, ką mano APP frakcija apie šį pasiūlymą. Ir be abejo, mes suprantame, kad pasaulis keičiasi ir kad reikia perkelti e, internetinės paslaugas Europos Sąjungoje. Ir tai labai svarbus dalykas vidaus e, rinkai. Aišku, būtina apginti autorinės teisės žvelgiu į Aną Koratsą Bild. Iš tikrųjų, jau yra dabar e, tokių e, paslaugų, pavyzdžiui, dėl transliavimo streaming, kurias galima be jokių problemų perkelti Europos Sąjungoje. Aišku, viskas priklauso nuo e, sutarties tarp vartotojo ir tiekėjo, bet reikia pagalvoti ir apie e, e, tuos, kam priklauso autorinės teisės į filmą e, ar į tą įmonę, kuri pateikė tokį filmą. Na ir aišku, toks pasiūlymas teikiamas dėl to, kad norima baigti formuoti vidaus rinką, bet labai svarbu nepamiršti ir proporcingumo principo. Juk jau yra dabar sudarytos sutartis tarp vartotojų ir teikėjų. Pavyzdžiui, dėl futbolo varžybų. Čia gali kilti problemų, nes ypač kalbant apie Anglijos Premier League, e, tai e, gali atsitikti taip, kad Anglijoje galios kitokie įstatymai negu e, ši direktyva, po to, kai direktyva bus patvirtinta. Ir Taip pat reikia nepamiršti ir nacionalinių ypatumų. Dažnai valstybės narės negalės e, e, e, ko gero, laikytis tokių labai nacionalinių taisyklių, jų teks atsisakyti. Ypač tai aktualu mažoms ir vidutinėms šalims. Aš manau, kad šį klausimą reikia kelti, kad taip gali atsitikti. Ir kolegos tai turi suprasti, kai balsavimo metu pritars e, šiam pasiūlymui, kurį aš beje labai sveikinu. Okay, Marko, ar norėtumėte dar pridurti kažką? Taip, labai greitai. Noriu pasakyti, kad ir man labai rūpi MVI. Svarbu, kad jos galėtų išry, išlikti rinkoje patvirtinus šį reglamentą. Būtų įdomu e, Ar buvo atliktas poveikio vertinimas apie tai, kiek MVI kainuos įvairios licenzijos susijusios su šio reglamentu? Ačiū dėl laiko, dėl terminų. Ž suprantu, kad reikia nustatyti terminus. Mes aptarsime šį dokumentą koordinatorių posėdėje. Regis, kad gegužės 21 e, yra terminas komitete ir pakeitimus prašome pateikti iki birželio 24 dienos. Tiesiog norėčiau paprašyti jūsų dirbti kuo greičiau, nes žinau, kad norima judėti kuo greičiau. Ačiū. Na, o dabar labai greitai pereikime prie koordinatorių posėdžio. Running a bit late.